Good morning, ladies and gentlemen. First I have to make a technical. Labas rytas, ponios ir ponai. Iš pradžių pasakysiu techninę e, pastabą. Vertimą į arabų kalbą galėsite girdėti per 25 kanalą. Gerbiami kolegos, gerbiami svečiai. Džiaugiuosi galėdamas Jūs pasveikinti susirinkusius į šią e, aukšto lygio konferenciją politinio islamo supratimas. Norėčiau pakviesti mūsų diskusijos dalyvius ateiti čia į prezidiumą. Visų pirma, norėčiau pakviesti Pierre Vimon, kuris sakys įžanginę kalbą. E, šiandien mūsų svečiai atvyko iš e, artimųjų rytų ir, ir Šiaurės Afrikos regionų. E, tai yra regionas, kuris, kuriame įvyko radikalūs pokyčiai. 2011-2012 metais į valdžią tame regione daugumoje jo šalių atėjo islamų, islamo partijos. E, nors tas pereinamasis procesas nebuvo visuomet e, labai geras, e, tą pastebėjo stebėtojai, stebėjo arabų pavasario įvykius, aš, bet aš manau, kad situacija toliau vystysis geriau. Toliau kitas etapas turėtų būti institucijų konsolidavimas, tai yra etapas, kuris yra susijęs su iššūkiais. E, šiame etape reikės e, taikyti politinės reformas, jas, at, e, jas vykdys islamo partijos, o jų tas reformas, jų darbą vertins paprasti žmonės. Taip pat reikia nepamiršti, kad yra labai svarbus dalykas tolimesnis demokratijos vystimasis, teisinės valstybės e, principas. Taip pat e, reikia kad tose valstybėse susikurtų tokia sistema, kad visos etninės grupės galėtų vienodai dalyvauti socialinėme ir politinėme e, gyvenime. Čia mes kalbame apie šalis, kuriuose e, didžiąją gyventojų dalį sudaro e, islamo atstovai. Ir reikia nepamiršti, kad dažnai situacija būna tokia, kad šiandienos opozicija tampa rydienos vyriausybė. Jeigu tai nevyksta, tai nėra tikra demokratija. E, Ir e, kai kada m, mm, mes matome, kad vyksta ne tikra demokratija, o tiesiog bandoma žaisti pagal demokratijos taisyklės. Bet mes manome, kad laisvoje visuomenėje tikra demokratija gali sukurti stabilumą ir saugumą. ES mano, kad stabilumas yra svarbiausias dalykas. Ir manau, kad pagrindinė pamoka, kurią mes turime išmokti, yra tai, kad stabilumas neprieštarauja demokratijai, o iš tiesų demokratija ir teisės viršenybė virsta demokratija. Tai yra toks klasikinis būdas ir mes e, tikimės, kad visos e, partijos prisidės prie demokratijos e, vystimosi. Konstitucinis procesas e, tose valstybėse taip pat yra svarbus iššūkis. Taip pat dauguma stebėtojų pastebėjo, kad e, pastebėjo tam tikrų trūkumų e, po arabų pavasario revoliucijų, tačiau kiekvienas demokratinis procesas, kiekvienam demokratiniam procesui reikia tam tikro laiko. Aišku, yra skirtingi būdai, kaip galima siekti e, demokratijos. Pavyzdžiui, Tunise, Egipte ta demokratija atsirado po e, revoliucijos, o pavyzdžiui Maroko, Maroko atveju mes susidurime su monarchija, kuri tampa demokratinė monarchija. Taigi, manau, kad abu šie būdai turėtų būti e, palaikomi mūsų, jeigu jums reikia mūsų paramos ir tik tokiu būdu bus galima siekti pažangos. Taip pat manau, kad šiame kontekste labai svarbus konstituciniai ir instituciniai klausimai. E, ir taip pat reikia nepamiršti ir socialinių sąlygų. Pavyzdžiui, Egipte arabų pavasario e, priežastis buvo asmens laisvės siekimas. Ir tai yra susiję taip pat su e, revoliuciniais procesais centrinėje ir rytų Europoje. Nes iš tiesų idėjos, kurios paskatino tas revoliucijas, buvo panašios, tai galbūt kitais būdais buvo siekiama. Taip pat yra e, labai svarbu pasidalinti e, patirtimi. Pavyzdžiui, mūsų bičiuliai iš Čekijos Respublikos, iš Lenkijos galėtų papasakoti, kaip, e, kaip vyksta reformos, kaip kūrėsi demokratinė valstybė. E, manau, kad jūs galėtumėte pasimokyti iš jų patirties. Bet šiandien mūsų pagrindinė tema yra islamo poveikis politikai. E, E, kai kada yra sakoma, kad islamas ir demokratija negali e, egzistuoti iš vien. E, o aš tikiu, kad tai yra įmanoma ir ne, mes netgi turime pavyzdžių. Todėl manau, kad mes neturime nuleisti rankų, nes mes e, nenorime e, E, prarasti tikėjimo ateitimi. Mes manome ir tikime, kad jeigu tęsime savo bendradarbiavimą, e, dialogą, jeigu e, atitinkamos valstybės norės tęsti tą dialogą, manau, kad būtent tai paskatins galimybę eiti tinkamą linkmę. Todėl aš tikiuosi, kad šiandien mes sužinosime daugiau apie aktualią situaciją, sužinosime, ką mes galėtume padaryti ir tikiuosi, kad E, šiame, e, šioje konferencijoje mes taip pat pakalbėsime apie ES pietų kaiminystės aspektus. E, tikiuosi, kad mūsų partneriai, kurie E, norėčiau pasakyti, kad mūsų partneriai, kurie inicijavo šią, e, šią konferenciją, yra Carnegie Europe, Europe fondas, e, Belgijos karališkas tarptautinių santykių institutas ir jie būtent padėjo mums surenkti. So friends, um, and, and colleagues here today this morning. When in 2006 Carnegie started an office uh, in Beirut, a Middle East office um, to deepen the knowledge and to increase the output of our organization um, on the region, the idea was not to focus on the thing that everybody else was focusing on, which was the Middle East peace process. Norėjom dirbti prie to, prie kokį, kokį dirbo gal šiek tiek mažiau. Nu, buvom, norėjom susiteilti prie demokratinės, prie, prie pereinamų laikotarpių, prie demokratijos. O 2006 metais žmonės juokėsi, jie sakė, jūs blogai investuojat savo pinigus, jūs investuojat neišmintingai, tačiau juk nuo tada labai daug kas pasikeitė. Karnegi e, Beirute ir kolegos Vašingtone tiesiog nustojo e, rasti laiko miego, jie dirbo nuolatos paromis, nes reformos prasidėjo, vyko daug įvairiausių dalykų. Mes e, iš tikrųjų daug įtakojame diskusiją ir mūsų interesai buvo iš tikrųjų didžiuliai, mes siekime suprasti, kas vyksta. Uh, Kita vertus, kita mūsų tragedijos dalis buvo nepalikti, e, ne, nepalikti galimybės tik vakariečiams kalbėti apie reformas ir pokyčius arabų šalyse. Mes norim suteikti žodį tų būtent šalių atstovams, tiems žmonėms, kad jie patys galėtų kalbėti apie tai, kas vyksta. Mes norime, kad būtų suburta vienon vieton visi žmonės, kurie turi savo nuomonę šiais klausimais, kurie gali kalbėti ir pasisakyti. Mes džiaugiamės galėję pakviesti tos žmonės čia į Briuselį, kad jie turėtų galimybę kalbėti uh, visiems. E, tad Karnegi Europos biuras įdėjo didžiulį darbą rengdamas šį susitikimą. Mes iš tikrųjų nuo pat arabų pavasario pradžios norime kuo labiau sužinoti, kas iš tikrųjų vyksta tose šalise ir kaip geriausiai tai reaguoti. Uh, Būtent tada ir prasidėjo mūsų bendras darbas. Ir štai dabar, gerbiami svečiai, man labai smagu matyti jūs čia. Džiugu matyti jūs Europos parlamente. Kalbėsime taip pat su Egmonto instituto atstovais ir išklausysime jūsų pasisakymų. Išklausysime jūsų, išklausysime jūsų apie strategijas, kad mes geriau galėtume suprasti. Mes turėjome parengiamųjų susitikimų ir buvo aišku, kad abipusio e, pasitikėjimo esamą, bet jį galima dar labiau e, tobulinti ir plėtoti. Tad tas pasitikėjimas turi būti atsargiai ir toliau kūriamas ir plėtojimas. Mes tuo būdu galėsime e, parodyti tą, ką esame nuveikę šiandien. Šiame, e, šioje salėje būsime girdimi ir matomi. Aš daugiau neturėčiau ką pridurti, tiesiog noriu padėkoti kolegoms šį rytą. Egmonto institutui dėkoju už tai, kas e, buvo padaryta. Ačiū taip pat Šveicarijos kolegoms kurie padėjo surenkti šią konferenciją. Taip pat ačiū didžiulis Europos parlamentui už tai, kad buvo parengta tokia puikia darbo atvarkė, kad mums buvo skirtas e, laikas salė ir kad e, buvo surenktos tokios puikios diskusijos. Dėkoju, o dabar daugiau nebe gaištami laiko pereikime prie tolesnių darbų. Aš tikiuosi, kad pasakiau viską, ką turėjau pasakyti, o dabar suteiksiu žodį Pierre Vimo. Prašom. Thank you very much. To... Dėkoju. Aš nepaminėjau kalbėdamas Šveicarijos vyriausybės, kuri nešė reikšmingą indėlį šio renginio suorganizavimą. Ačiū dar kartą, sako ponas Brok. O dabar žodis ponui Pierre Vimon iš išorės teismų tarnybos. Prašom, žodis jums. Thank you, thank you very much, Elmar. And, uh... Ačiū, Elmarai. Ačiū už jūsų gražius žodžius. Manau, kad tai, ką jūs sakėte apie tai, kad konferencija yra tas metas, kad galime išklausyti savo bičiulių iš arabų šalių. E, iš tikrųjų, tai yra tiesa, tai yra puikiai galimybė mums visiems daugiau vieniems apie kitus sužinoti, tad aš savo kalbomis daug laiko neužimsiu. Noriu padėkoti Elmarui. Nu ir tiesiog paminėsiu porą trejetą dalykų. Ir netrukus pradėsime dialogą su savo kolegomis iš viduržėmio jūros ant kitos tos pakrantės. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra štai koks. Mes galime susidurti su sunkumais tam tikrais arabų pasaulyje. Ir svarbiausia yra suprasti, ką reiškia šios, šios šalims pereinamasis laikotarpis. Kai pergyvenate laikotarpį tarp rinkimų, e, paprastai kyla daug vilčių, žmonės turi daug vilčių. Ir tuomet e, vyriausybė po rinkimų tenka įgyvendinti tuos lūkesčius. Kartais tai pavyksta gana nesunkiai, kartais sunkiau. Turime tai žinoti, turime taip pat žinoti ir tai, kad visada yra dalykai paprastai sudėtingesni negu atrodo. Ir tas pereinamasis laikotarpis nėra paprastai pergyvenamas dalykas. Esama netikrumo, galimi tam tikri nestabilumo momentai ir turime mokytis iš to, kas vyksta tose šalise, kurios pergyvena pereinamosius laikotarpius. Na, žvelgiant iš vidaus, mes visi žinome, kad susidurėme su sunkumais susijusiais su opozicija, dėl, su pasipriešinimu tam tikrus, dėl, ke, kyla sunkumų dėl um, socialinių partnerių tam tikrų, um, žmonės nepas, ne, nejaučiantis pasitenkinimo permainomis dažnai išeina į gatves reikšti savo proces, protestų, to, to, to matome ir savo šalise. Matėme tai, kai vyko demokratiniai procesai, demokratiniai pasikeitimai. Tad reikia šiek tiek pažvelgti ir į savo istoriją, kad geriau suprastume, kas vyksta kitur. Mums taip pat reikia suprasti, kad demokratija pergyvena du laikotarpius paprastai - būtini rinkimų procesai, o paskui E, būtina įveikti tuos sunkumus, kurie kyla. Būtina e, prisiminti ir tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, moterų teisė balsuoti. Netai paprasta buvo moterims ją įgyti. 1945 e, metais irgi prisiminame, kokie sunkumai buvo iškilę. Aš taip pat galvoju ir apie pasaulietiškumo klausimus, ir apie religijos vietą. Aš taip pat galvoju apie teismų nepriklausomybę, apie socialinius klausimus, kaip jie sprendžiami. Taigi šiandien šituos pasikeitimus ir tas diskusijas patiria ir Europa, pergyvenanti dar be kita ko ir finansinę krizę, taikydama griežtas taupimo priemonės. Šiandien žmonės ir stebėtojai sako, kad mūsų demokratiniai procesai ir taisyklės E, patiria tikrą iššūkį, mums reikia e, modernizuoti jas. Na, turime suprasti, kad demokratinis procesas yra kažkas kintančio, besivystančio nuolatos. Ir būtina surasti būdų tuos demokratinius procesus atgaivinti. Galima į tuos pereinamosius laikotarpius žiūrėti kaip į labai įdomius laikotarpius, kurie nėra lengvi, bet jie yra įdomus. Juos būtina pergyventi, jeigu norima e, pereiti prie stabilesnės situacijos. Visa tai turi būti vertinama ir iš išorės, prižiūrima iš išorės. Būtent dėl to ES valstybės ir įsitraukia į šios procesus. Mūsų viešoji nuomonė kaip sakė Elmaras, žvelgia į arabų pavasario įvykius, stebi juos ir kyla klausimų dėl to, kas iš tikrųjų vyksta. E, siekiama išsiaiškinti, kas yra islamas politikoje, kas yra politinis islamas. Siekiama. E, taip, bet mes sieksime taip pat išgirsti nuomonę ir mūsų partnerių ir kolegų iš arabų šalių. Jie galės mums pateikti daugiau informacijos, kad mes geriau galėtume pagrysti savo politinės nuomonės, turėti geresnį politinį supratimą apie ten vykstančius reiškinius ir partijas. Dar vienas dalykas. Yra būtina per, stebėti tuos pereinamosius procesus. Bet būtina turėti ilgalaikę ir atviresnę viziją. Aš prieš keletą minučių sakiau, kad būtina gilinti demokratiją. O demokratijoje susidaro iš daugelio dalykų. Mes turime čia kalbėti ne tik apie rinkimų procesą, nes demokratijai procesai apima kur kas daugiau. Turime primti tą faktą, kad kelias į demokratiją yra vienas. Ir kaip buvo pasakyta prieš keletą minučių, būtina e, prisiminti, kad ir moteris turi turėti teisę balsuoti. Galime rasti ir kitų atvejų, kada iškyla sunkumų gyvenant demokratiją. Demokratija pergyvena dažnai skirtingus e, laikotarpius, skirtingas stadijas, į kurias privalu atsižvelgti. Tačiau visa tai neturi trukdyti vystytis laisvai diskusijai. Būtent dėl to turime žiūrėti, kas vyksta arabų pasaulyje. Tai, kas vyksta, nėra kritikuojama. Tiesiog mes manome, kad būtina, kad vyktų reali diskusija apie tai, kas vyksta. Būtina, kad atsirastų ilgalaikė vizija. Ir mm, aš manau, kad dabar mes esame tik pradžioje to didžiulio proceso, ilgo proceso, kuris dar vyks. Visų tų problemų sprendimas priklauso tų šalių žmonėms. Jie turi spręsti. Ir mes negalime jų kritikuoti. Turime tiesiog e, žvelgti, kas vyksta, turime analizuoti, tačiau negalime arogantiškai žiūrėti į tų šalių demokratinius procesus. Tiesiog manau, kad nepaisant visko, mes turime teisę diskutuoti, kelti klausimus ir turime teisę bandyti suprasti, kas vyksta. Ir jeigu įmanoma, turime keistis nuomonėmis pateikti savo patirtį, ką esame patys nuveikę. Ir aš manau, kad e, tas vaisingas dialogas ir yra mūsų visų pirmiausiasis tikslas. Žvelgiant į ilgalaikiškesnę perspektyvą, norėčiau vadovauti štai ką. Būtina e, žvelgti į tolimesnę perspektyvą, aiškinantis, kokia turėtų būti ta demokratija. Turime žvelgti į tai, kaip arabų pasaulyje keičiasi jų šalių visuomenės. Ir čia aš nekalbu tik apie ekonominius aspektus. Mes žinome, kad ekonominių problemų ten esama ir nemenkų. Tačiau, manyčiau, turime žiūrėti į visai kitus dalykus, į švietimo sritį, kas vyksta ten, kaip kovojama su neraštingumu, ką daryti, kad jaunosios kartos būtų labiau apsišvietusios, išsimoksinusios, kad galėtų rasti geresnės darbo vietas būtina kovoti su nedarbu. Tai yra irgi vienas iš didžiulių iššūkių. Tai štai, turime žvelgti į tai, kas vyksta taip pat ir su gimstamumu. Kai kurių šalių, daugelio šalių gimstamumas mažėja, atsiranda nauji taip pat šeimos modeliai, arabų pasaulyje taip pat. Čia irgi vyksta pasikeitimai. Jeigu apžvelgtume visą šitą, matytume, kad tai mums suteikia tam tikrą pagrindą, kuris leidžia suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir matome, kad daugelis dalykų yra daug sudėtingesni, negu gali pasirodyti. Taigi, kokios yra tendencijos tose šalyse? Dažnai jos yra netokios pat, kurios buvo pastebėtos e, Europoje 20 e, amžiaus pradžioje ar 19 pabaigoje. Ne, jos yra visiškai kitokios. Tai reiškia, Ir čia perinu prie savo trečiosios pastabos. Tai reiškia, kad ES turi ir toliau likti įsipareigojusi stebėtoje, kuri mato, kas vyksta arabų pasaulyje. Kartais mums gali kilti klausimų, abejonių ar nepasitenkinimo, tačiau aš manau, kad yra būtina, kad ES atidžiai stebėtų tuos įvykius ir tuos pereinamuosius laikotarpius. Mano kolega, ponas Christian Berger, kalbės plačiau apie tai rytoj. Jis kalbės apie tai, kokią paramą teikiame tų šalių pilietiniai visuomeniai, kaip padedame renkti rinkimų procesus. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų ES labai realūs ir aiškus veiksmai, kuriuos privalome tęsti. Mes turime jausti atsakomybės jausmą, turime būti pasirengę klausytis, kas mums yra sakoma ir turime būti tolerantiški bei e, valingai siekti dialogo. Tai štai, tiek reikėtų pasakyti. Ir aš manau, kad šios dienos konferencija yra puikia pradžia šią kryptimį. Baigsiu savo pasisakymą čia, Helmara, jau ir taip užėmiau labai daug savo kalbėjų laiko. Dėkoju. Oh. Dėkoju Pierai už šias pastabas, jos tikrai mums padės, jos bus kaip išeities taškas mūsų konferencijai, o dabar norėčiau perduoti pirmininkavimą e, ponui Jose Ignacijos Alafranka Sančias nėra. Taigi jis perims pirmininkavimą ir pirmininkaus pirmajai mūsų diskusijos daliai. Prašau. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mums labai didelė garbė išklausyti tokius kalbėtojus kaip eh, ministras Šubany, kuris yra atsakingas eh, už santykius su parlamentu ir pilietinė visuomenė, taip pat išklausyti Habib Šubany, kuris yra teisingumo ir vystimosi partijos atstovas bei ministras atsakingas e, už santykius su parlamentu. Ponas Abdul Magud Darderį iš e, užsienio reikalų komiteto. Kaip ponas Brokas puikiai paaiškinimo, paaiškino, Mes e, vaidiname gana svarbų vaidmenį, užtikrindami tinkamą sąsąją tarp e, institucijų ir pilietinės visuomenės. Ir dialogas šiame kontekste yra be galo svarbus dalykas. Jame iškyla tokių aspektų, kurie leidžia geriau pažinti mūsų visuomenės. Mūsų diskusijose aš skirčiau keturias temas. Arabų pavasaris, ką mes nuveikėme šiame kontekste ir ką galėjome nuveikti, ir čia galėtume pateikti tam tikros kritinės informacijos, toliau, kas vyksta su demokratinėmis e, vertybėmis. Antra tema, kas vyksta dabar e, Arabų pavasario šalyse. Ir trečias dalykas, ką daro Europos Sąjunga. Man atrodo, kad e, mūsų išorės veiksmų tarnyba gana greitai reagavo ir pakoregavo savo politiką dėl atnaujintos partnerystės. Man atrodo, jog mes turime didžiausią dėmesį sutelkti ties įvykiais, kurie vyko arabų pavasario metu ir padiskutuoti apie tai, kokie modeliai dabar taikomi rinkimuose Rinkimų rezultatai daugelįje regiono valstybių parodė, jog islamistinės partijos yra populiarios, būtent jos iškyla, todėl kad tos partijos anksčiau buvo blogesnėje padėtyje esant kitiems režimams ir turint omenyje dabartinę socialinę ir politinę padėtį susidarė palankios sąlygos šitoms partijoms. Aišku, pereinamasis laikotarpis tose šalyse yra labai sudėtingas. Dabar demokratinės vertybės gali būti teoriškai įtvirtinamas labai greitai. Tačiau ekonominėje ir socialinėje srityje pokyčiai vyksta lėčiau, tad mes at... turime atsižvelgti į vairius procesus, kurie vyksta tose valstybėse Tunise, Liepos mėnesį jau bus priimta, pavyzdžiui, labai svarbių teisės aktų. Egipte vyko konstitucinis referendumas. Mažai piliečių dalyvavo tame referendume ir 2011 metais taip pat įvyko kai kurių svarbių posė, po, pokyčių, e, kurių pasiekmes e, manau, kad reikėtų aptarti. Tuniso atstovo dėja nebus tarp mūsų, nes jisai negalėjo atvykti. Aš manau, kad e, kalbėtojai galbūt galės pakomentuoti įvairias vykstančias reformas bei pasidaryti su mumis apmąstymais, kaip suderinti islamą su demokratinėmis e, vertybėmis. Turint e, omenyje, kad ES yra patikimas partneris ir nori padėti šitoms valstybėms, manau, kad šitos aspektus būtinai turime aptarti. Na, o dabar suteiksiu žodį ministrui Šubani, kalbėjimo laikas 10 minučių, o paskui perdusime žodį kitiems kalbėtojams. Prašom. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وعلى الدعوة Dėkoju už tai, kad pakvietėte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes e, labai vertiname siūlymą plėtoti dialogą su Viduržėmio jūros e, baseino pietose esančiomis valstybėmis. Man atrodo, jog mūsų bičiuliai europiečiai iš tikrųjų yra pasirengę pakeisti savo požiūrį į islamą bei į, į, e, į islamo partijas ir mes tai labai vertiname. Tai rodo, jog e, žmonės yra pasirengę nagrinėti sudėtingus klausimus ir aiškintis e, realybę. Šitie dalykai yra tikrai nepaprasti, sudėtingi. Aš e, atstovauju Marokui ir kalbu Maroko vardu. Marokas galbūt yra tokia valstybė, kurios padėtis ypatinga. Mes bandome įtvirtinti socialinę santvarką viešoje erdvėje, viešajame sektoriuje. Turime užtikrinti, kad valdžios nemonopolizuotų kažkuri visuomenės grupė. Tad mūsų reformų tikslas yra užtikrinti pusiausvyrą tarp įvairių visuomenės grupių, visų piliečių. Priešingai negu Libijoje, Sirijoje ar Egipte, pas mus procesas vyksta taikiai. Ir pereinamasis laikotarpis gali būti apibūdinamas visų pirma, žiūrint per šią prizmę. Mes Negalime suprasti Maroko tikrosios padėties, nesižvelgdami į Maroko specifiką. Marokė įvykusi e, revoliucija turėjo labai rimtų pasiekmių. Ir čia svarbus yra penki aspektai. Visų pirma, valstybė, kurioje įvyko šie revoliuciniai pokyčiai, turi pakeitė savo institucijų pobūdį. Anksčiau valstybės institucijos priklausė labai ribotams asmenų grupėms. Praktiškai tos institucijos buvo netgi privatizuotos tam tikrą prasme. Tai yra e, valstybė valdoma e, vienos šeimos ar vieno klano, vienos partijos. Ir tuomet politikos vykdymas tampa agresyvus ir labai agresyviai elgiamasi su opozicija. Todėl, kad šalį valdo ar, ar gentis, ar šeima, ar, ar viena partija ir todėl vyksta susiskaldimas politinėje plotmėje. Tada vyksta polarizacija arba tu esi už tą valstybinę santvarką ar prieš ją. Ir būtent tai mūsų bičiuliai europiečiai konstatavo, kuomet e, nagrinėjo mūsų problemas ir, ir, ir stebėjo tos revoliucinius procesus pas mus. Uh, ir matė, kokios visuomenės grupės ir kaip dalyvavo toje polarizacijoje kategorinėje. Kitas aspektas. Tokia aplinka ar tokios sąlygos pasireiškia iškraipytų valdžios struktūrų santykių su šalies turtais ir ištekliais. Tie žmonės, kurie sukilo prieš tokią tvarką, reikalavo, kad jiems būtų leidžiama gyventi oriai ir kad uh, situacija keistusi. To norėjo į gatves išėję žmonės. Trečias dalykas - korupcija. Korupcija buvo paplytusi visur valstybinėme sektoriuje ir valstybė funkcionavo pagal korupcinio modelio dėsnius. Rinkimai vykdavo ne tam, kad realiai būtų išrinkti tie žmonės, kuriais pasitikė piliečiai. Rinkimai būdavo organizuojami iš anksto numatant jų rezultatus. Tad čia labai aiškiai pasireikždavo tam tikrų grupių interesai ir būdavo peinami įstatymai. Manau, kad uh, europiečiai ne atsižvelgia deramai į tuos procesus prieš revoliuciją. Nes, kaip sakiau, anksčiau visi žmonės buvo skirstami pas mus į tuos, kurie remia režimą arba kurie yra prieš tą režimą. Marokas bando dabar užtikrinti pereimą prie didesnės demokratijos. Marokas išgyvena perinamai laikotarpį, tas perinamasis laikotarpis yra taikus. Politinė, mūsų politinė sąranga yra demokratinė monarchija ir tai yra toks modelis, kurį kai kas apibūdino kaip konstitucinė monarchinė. Nuo 62 metų pas mus egzistuoja konstitucinė e, monarchija. Yra užtikrinamas revoliucinės lygybės principas, tikėjimo lygybės principas dekolonializavimo procesai vyko taip pat e, mūsų šalyje ir net ir esant sunkiai padėčiai, kuomet e, vyko tie sudėtingi pokyčiai prieš kurį laiką, vis dėlto buvo visuomet siekiama atkurti pusiausvyrą ir užkirsti kelią neteisėtoms veikoms. Bet Maroko specifika ta, kad pas mus visą tai vyko be galo taikiai. Taikus pereinamasis laikotarpis užtikrinant testinumą ir mes labai didžiuojamės tuo, didžiuojamės, kad mums pavyksta grįžti prie pusiausviros ir taikiai ir užtikrinant testinumą. Septintajame, aštuntajame dešimtmetyje mūsų visuomenė susidurdavo, žinoma, su įvairiomis problemomis, tačiau nepaisant tų sunkumų mūsų piliečiams pavykdavo e, pasiekti santarvę. Net ir sunkiausiais laikais mums pavykdavo taikiai spręsti e, problemas. Nuo pat nepriklausomybės atstatymo, atkūrimo iki pat dabar Marokė vyko reformos. Tos reformos kartais vykdavo greitai, kartais lietai, bet jos niekuomet nesustojo. Tuo tarpu, kai kitose, kitose arabų pavasario valstybėse reformos e, buvo sustojusios. 98 metais pas mus e, keitėsi vyriausybė ir į valdžią atėjo opozicijos atstovas, tuomet buvo panaikinta mirties bausmė. Pas mus vyko protesto akcijos prieš totalitarizmą ir prieš korupciją. Mes girdėjome žymėje kovo 9 dienos kalbą pasakytą karaliaus, paskui lapkričio mėnesį vyko rinkimai ir buvo sudaryta nauja vyriausybė, kuri remiasi jau naujais principais, pluralizmo principais, tad šie aspektai yra suvaldyti Marokė. Priešingai negu kit, kai kuriuose kitose valstybėse, politiniai kaliniai buvo išlaisvinti ir kai kurie iš jų dabar dalyvauja valdančiose struktūrose, jų veikloje. parlamente. Mūsų partija iš pačių turėjo 9 vietas, paskui 14, paskui 42 e, vietas ir galiausiai mes tapome didžiausią partiją, turinčią 107 vietas. Tai yra e, teisingumo ir vystimosi partija ir taip yra nuo 97 metų. kad e, tas pereimas prie naujos tvarkos įvyko labai lankščiai ir švelniai. Žinoma, mums e, iškylo nemažai iššūkių, tačiau pavyko e, valdyti situaciją. Tai proceso, taikaus proceso užtikrinimas yra vienas iš didžiausių mūsų pasiekimų. Šiandien mes e, Šiandien mūsų šalyje veikia tūkstančiai įvairių asociacijų ir, ir, ir judėjimų, tai taip pat yra vienas iš e, šio laiko tarp pasiekimų ir tų permainų pasiekimų politinių požiūrių. Mums taip pat pavyko pasiekti pusiausvyrą tarp pasaulietiškumo ir religijos. Ir šiame kontekste šiandien yra žiūrima labiau per prizmę, kas yra už reformas ir kas e, nepalankiai žiūri reformas. Yra įvairių politinių pažiūrų, e, politikų. Ir daugelis iš jų tiki reformomis. Tuo tarpu kai kurie mūsų politikai, nepriklausomai nuo jų pažiūrų, tai neigiamai žiūri į reformas. Tad ta, takoskira dabar vyksta už ir prieš reformas. O klasikinės takoskiros galbūt mažiau galioja e, pas mus. Pas mus šituo požiūriu, kaip sakiau, takoskira yra eina ties reformų aspektu, kaip žiūrima į reformas. Mums labai svarbu užtikrinti testinumą ir įtvirtinti politinį, ir, politinį stabilumą ir socialinę santvarką. Pastaraisiais mėnesiais sumažėjo streikų pas mus, nors, nors vyko e, ir sveikatos sektoriaus darbuotojų, streikų ir, ir teisingumo struktūrų darbuotojų streikų. Šiandien mums vis dėlto pavyksta pasiekti tam tikros socialinės santarvės, tam tikrą socialinės santarvės lygį. Jūs sakėte, juk jums labai svarbu išklausyti mus. Ir aš tikiuosi, kad jūs suteiksite mums pakankamai laiko išdėstyti toms idėjoms. 11 metų Liepos 1 dieną mes priėmėme konstituciją, kuri atspindi, be kita ko, ir teisingumo e, struktūrų reformą. Kita savaitę, taip pat bus įgyvendinta dar kitų dalykų šiame kontekste, reformuojančių įvairius aspektus. Bus e, rimti teisės aktai reglamentuojantis mokesčius, bus bandoma taip pat e, ir šiame sektoriuje pasiekti geresnę pusiausvyrą. Aš esu ministras atsakingas už ryšių su parlamentu ir pilietinė visuomenė. Šiame kontekste mes bandome plėtoti nacionalinį dialogą, esame įkūrę specialų komitetą, kuris jau funkcionuoja septynis mėnesius ir bandome sukurti tokį mechanizmą, kuris leistų visuomeniai aktyviau dalyvauti valstybės valdyme. Aišku, mes e, susidurėme su praeities paveldu ir tai turi tam tikrų socialinių, politinių, ekonominių pasiekmių. Mes e, norime taip pat, kad e, opozicija būtų tam, tam tikras pluralizmo variklis. Ir kad e, padėtų užtikrinti normalią valdančių jėgų kaitą. Ir mūsų šalyje jau yra tam tikra opozicijos kultūra ir opozicija dalyvauja tuo būdu tinkamai e, valstybės politinėme gyvenime. Toliau saugumo aspektas, Sahelio klausimai, separatistinės tendencijos. Aš norėčiau Jums pasakyti, kaip Europos parlamentarams, jog kaiminystės politikos kontekste mes turime žiūrėti į, į mūsų saugumą kaip į mūsų bendrą klausimą. Mūsų saugumas yra jūsų saugumas. Dėl e, tai, kas vyksta Sahelija, turi kelti mums nerimą ir europiečiams turi kelti nerimą taip pat. Mes e, esame ekonominiai partneriai taip pat. Ir, ir jau seniai partneriai. Pas mus ekonomikos augimas yra maždaug 5 procentų pastaruoju metu. Mūsų šalis yra atvira investicijoms, užsienio investicijoms. O ekonomikos sektoriuje mes e, siekiame tęsti e, liberales reformas. Dėkuoju išdėmesį. Dėkuoju. Mūsų pranešėjas, manau, kad pasižymėjo pagrindinį leitmotyvą jūsų pasisakymo - taikus pereinamasis laikotarpis. Ponas Duvadį dabar. Iš pradėčių, norėčiau pradėti nuo padėkos. Norėčiau padėkoti fondui Carnegie Europe ir visiems, kurie bendradarbiavo, prisidėjo prie to, kad šis susitikimas būtų sėkmingas laikykime, e, kad šis mūsų susitikimas bus pradžia ilgalaikio dialogo, ilgalaikio, ilgalaikių santykių tarp Europos Sąjungos, Europos parlamento ir Egipto parlamento, Tuniso parlamento ir visų E, visų parlamentų ir svarbiausia, kad tai būtų sa, e, ilgalaikių santykių tarp mūsų žmonių, tarp tautų pradžia, tarp e, žmonių Egipte, Tunise, Marokė ir, ir žmonių Europ, Europoje. Norėčiau pasakyti, kad išgirdau labai daug teigiamų pastabų ir yra labai svarbu kalbėti apie procesą, kuriame yra iš naujo apibrėžiami santykiai tarp ES ir jų kaimyn, kaimynų. Ir yra labai svarbu e, atsakyti klausimą, kas yra kaimynas, koks jis turi būti, nes e, kaimynas, e, kaimyno koncepcija e, e mūsų e, arabų islamo kultūroje turi labai svarbę reikšmę, labai svarbu, e, kaimynas yra labai svarbus dalykas. E, kadangi aš pirmą kartą kalbu Europos parlamente, e, norėčiau pasakyti, e, e, kad kalbėdami apie kaiminystės svarbą mes turime nepamiršti istorijos, istorinių konfrontacijų ir skirtingų interesų susidūrimo, bet e, šiandien turėtume visi kartu e, pasakyti ne e, kryžių žygiams, kolonializmui, inkvizicijai ir e, įvairioms terorizmo formoms. Padarykime viską, kad šiandiena būtų nauja e, pradžia europiečiams, arabams, musulmonams. Ir mes galime to siekti kartu. E, yra labai daug vilties ir e, to, ta viltis yra susijusi su tuo, kad prasidės nauja diena, prasidės naujas mąstymo procesas ir, ir tokiu būdu mes galėsime e, siekti pažangos, eiti teisingą linkme. Norėčiau, e, prieš praeidamas gilintis į specifiką, norėčiau pasakyti dar vieną man svarbų dalyką. Siekiant pažangos reikia nepamiršti, kad yra du mentalitetų tipai. Vienas iš jų yra tas, nuo ko mes kentėjome. E, tai, tą pavadinčiau nepilnavertiškumo kompleksu. Mes buvome išsilavinę, bet mes jautėmės nepilnaverčiai. Ir todėl e, milijonai žmonių Egipte, Tunise ir kitose arabų šalise e, išėjo į gatves ir bandė e, padaryti galą tam nepilnavertiškumui, tam nepilnavertiškumo kompleksui. E, mes išėjome į gatves ir norėjome pasakyti, kad mes norime būti visi lygus. Egipto e, revoliucija buvo puikus to pavyzdys. E, pavyzdys yra ne tik taikus tos revoliucijos pobūdis, bet taip pat ir jos tikslai. O tikslai buvo orumas, socialinis teisingumas ir laisvė. Todėl mano viltis yra E, e, susijusios su tuo, kad, kad e, kita pusė, kad mūsų partneriai atsisakys viršenybės komplekso. Aš manau, kad mes galėsime kaip lygus lygiaverčiai partneriai susėsti prie stalo ir aptarti tuos dalykus, kurie yra mums svarbus. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasirašyti atitinkamus susitarimus E, bet svarbiausia, kad veiktume susitarimo dvasia. E, jeigu e, paliksime savo šalis, savo kultūras, atiduosime jas islamofobams ir eurofobams, tai tuomet visi pralaimėsime. E, nuseklus e, arabų pasaulio balsas ir nusaikus e, Europos Sąjungos balsas galėtų daug pasiekti kartu. Todėl dabar pagrindinis mūsų iššūkis yra naujų institucijų kūrimas po rinkimų. Egipte rinkimai yra procesas, prie kurio reikia priprasti E, nes Egipte dar laukia daug naujų rinkimų ir kodėl e, proces, e, priežastis, kodėl, kodėl Egipt, egiptiečiai išėjo į gatves, yra tie rinkimai, kurie vyko porą mėnesių prieš revoliuciją. Rinkimai Egipte nėra proceso pabaiga, tai yra pradžia proceso, kurio metu bus kuriama demokratija. Norėčiau padėkoti pirmininkui, kuris pasakė, kad tarp islamo ir demokratijos nėra prieštaravimo iš tiesų šiandien aš norėčiau e, pasidalinti su jumis e, naujų terminų, kuris atsiranda arabų pasaulyje. Tai yra musulmoniškoji demokratija. Aš tikiuosi, kad e, musulmonai, demokratai ir kiti demokratijos atstovai galės dirbti kartu, e, siekti bendrų tikslų, kurie pasitarnaus ne tik egiptiečiams, arabams, bet ir e, kitiems pasaulio gyventojams. Kalbant apie naujas institucijas, norėčiau aiškiai pabrėžti, kad mūsų revoliucija dar nepasibaigė. E, ta, tas revoliucinis procesas dar tebe vyksta. E, dar vyksta revoliucija, kurios rezultatai galbūt yra labai maži, bet yra tie rezultatai labai teigiami tiems žmonėms, kurie dalyvauja revoliucijoje ir aišku visam pasauliui. E, iki šiol įvyko trys rinkimai. E, pirmieji rinkimai įvyko iš karto po revoliucijos, tai buvo e, rinkimai į parlamentą, į žemuosius rūmus. Toliau antrieji rinkimai buvo į aukštesniuosius parlamento rūmus. Ir tretieji rinkimai, kurie yra tikriausiai svarbiausi Egipto istorijoje rinkimai per pastaruosius 7000 metų, nes per per 7000 metų pirmą kartą mes Egipte rinkome savo prezidentą. Tai yra unikalus Egipto vystimosi e, istorijos momentas. Ir iš tiesų mes dabar e, rengiamės kitiems parlamento rinkimams, kurie artėja, o paskui bus rinkimai į savivaldybės, o, o paskui e, įsisuks tas rinkimų ciklas nes rinkimai yra procesas, procesas, kuris taip pat yra susijęs ir su kova su korupcija. E, Egipte mes parengėme konstitucijos e, e, konstitucijos pro, projektą, kurį palaikė dauguma egiptiečių. Ir e, konstitucijoje kalbama apie e, valdžios pasidalinimą, apie teis, teisinės vykdomosios ir įstatymo leidimo valdžia. Ir dabar mes bandome visi kartu siekti geresnių alternatyvų Egipto žmonėms. Ir iš tiesų Egipto konstitucija ragina pilietinę visuomenę tapti stipresnė, nes be pilietinės visuomenės mes negalėsime e, džiaugtis sėkmingą demokratiją. E, Egipto žmonės, kaip ir kiti e, žmonės, e, nori patys kurti pilietinę visuomenę, e, kad mes turėtume pilietinių alternatyvų E, kad būtų užtikrinta susirinkimo, e, žodžio laisvė, organizacijų steigimosi laisvė. Tai yra labai svarbios laisvės rūšis, kurios mums, e, egiptiečiams, bent jau per mano gyvenimą, pirmą kartą yra užtikrintos. Aš pirmą kartą savo gyvenime galiu laisvai eiti į kažkokį susirinkimą ir, ir saugiai grįžti namo, e, galiu kelti atitinkamus klausimus. Ir tai yra dalykas, kuo mes dabar galime didžiuotis e, Egipte. Taip pat mums reikia stiprios opozicijos. Opozicijos, e, kuri e, vykdytų ne gatvės politiką, o veiktų per demokratinius kanalus. Mums reikia opozicijos, kuri galėtų siūlyti alternatyvas. Mums, e, mums reikia e, opozicijos, kurioje dalyvautų visi e, politikos atstovai. E, ir nesvarbu, kas. E, valdys, kas pateks į valdžią. Mes norime, kad visos politinės partijos e, galėtų tarnauti e, Egipto piliečiams. Na ir baigdamas norėčiau pakalbėti apie iššūkius, su kuriais susiduria Egiptas. Iš tiesų yra labai daug iššūkių. Mes paveldėjome e, sistemą, valstybės struktūrą, kuri yra e, korumpuota visose savo sritise. Galiu Jums pateikti tokią informaciją, kad 2000 metais e, Egiptas buvo paskelbtas valstybė, kurioje yra, yra didžiausia korupcija. E, taigi prasidėjus rinkimams, prasidėjo demokratinis procesas Egipte, tačiau mes susidūrėme su e, didelėmis problemomis beveik visose e, visuomenės e, klasėse ir, ir tos problemos buvo susijusios su visais aspektais. Pirmą kartą Egipto istorijoje karinė valdžia e, tapo e, pavaldi pilietiniai visuomeniai ir reiktų, e, už tai reiktų padėkoti revoliuciniam procesui. Iš tiesų, e, rimtų problemų mums kėlė policijos reforma, e, šalies saugumas, nes revoliucija įvyko sausio 25 dieną, o sausio 25 yra policijos diena. Policija nenori dirbti, policija nenori atlikti E, tos veiklos, kurią ji turėtų e, vykdyti. E, pavyzdžiui, aš prisimenu, kaip mano gimtajame mieste kažkas klau, kvietė policininką, kad jam padėtų, o policininkas jam atsakė, man dabar atostogos. Toksai, su tokiu mentalitetu mes susidurėme ir tai taip pat yra iššūkis ir reikia kovoti su tokiu mentalitetu, jį panaikinti. Uh, Aš dabar kalbu ne tik kaip parlamento narys, aš kalbu kaip e, taikos ir teisingumo partijos atstovas. Mums reikia siekti e, teisingumo, tačiau dalis to teisingumo e, yra politi politizuotas. Ir korupciją mes pastebime visur, tiek politikoje, tiek e, teisminėje valdžioje. Iš tiesų mums reikia sukurti atitinkamus saugiklius, e, siekti pusiausvėros tarp e, įstatymų leidybos ir vykdomosios valdžios. Mes daugelį metų gyvenome diktatūroje, e, tironijoje. Ir aš žinau, kad diktatūra neskatina dialogo, diktatūra remiasi priespaudą, ji užgneužia kitokią nuomonę. E, o dabar Egiptas turi, turi išmokti vystyti dialogo kultūrą, kur e, žmonės atstovaujantis skirtingiams požiūriams galėtų kartu diskutuoti, e, sutarti dėl kažko, o galbūt ir nesutarti. Taigi mes turime e, vystyti tą dialogo kompromiso ko, e, kultūrą, e, kultūrą, kaip siekti konsensuso, sutarimo. E, dabar tai vyksta. E, dar galbūt tokiame e, nelabai ne, ne aukštame lygyje, bet mes siekiame šitą, šį procesą e, išplėsti, kad jame dalyvautų visi politiniai veikėjai ir, ir visi tautos atstovai. Po revoliucijos egiptiečiai turėjo daug lūkesčių. E, Nes, daug, nes tie lūkesčiai buvo tokie revoliuciniai lūkesčiai. E, bet iš tiesų e, procesas, kuris dabar vyksta Egipte, nėra revoliucinis procesas. Iš tiesų mūsų pokyčiai prasidėjo nuo revoliucijos, o paskui mes pasirinkome e, teisinį kelią, kaip spręsti problemas ir kaip kovoti su iššūkiais. Toliau moterų vieta visuomenėje iš tiesų tai yra problema. E, e, moteris e, E, anks, nedalyvavo ankstesnėme e, režime, jo veikloje. E, moteris buvo tarsi kažkoks daiktas ar objektas. Aš norėčiau pasiremti Tuniso ir Maroko patirtimi, kalbant apie moterų vaidmenį. Manau, kad Egiptas iš šitų valstybių gali daug pasimokyti šiame demokratijos procese. E, Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš esu labai optimistiškai nusiteikęs ir aš tikiuosi, kad mums pavyks atsisakyti to. Um, E, senojo mentaliteto, kad mes galėsime kurti geresnės alternatyvas visiems mums. Norėčiau kreiptis į visus europiečius, padėkite mums nustatyti, kas yra problemos, kokios yra problemos, padėkite mums kurti institucijas, padėkite mums vykdyti reformas, kurios padėtų kovoti su korumpuota valdžia, korum, korumpuota teisminė valdžia. E, mes prašome jūsų partnerystės ir mes siekiame e, lygiavertės partnerystės ir e, tik tokiu būdu galėsime judėti į priekį. Tai yra mūsų pasirinkimas, mūsų visų pasirinkimas, ne tik arabų ar europiečių e, pasirinkimas. Mes turime nes, nes, ne, nepriešinti vien, vieni, kitų, vieni kitų. Tai yra nesakyti, kad vienoje pusėje esame mes, kitoje jūs ar atvirkščiai. Mes turime e, bendradarbiauti ir bendradarbiauti suvokdami savo skirtumus, nes demokratija yra ir skirtingų savybių atstovavimas. Mes galime kurti alternatyvas e, musulmoniškosios ar islamo demokratijos sėkmė e, pasitarnaus ne tik egiptiečiams e, ar, ar kitų šalių atstovams, e, jie, ji pasitarnaus taip pat ir jums visiems, tai yra mums visiems. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Ačiū. Gracias, <clears throat> Dėkoju. Dabar pradėsime kitą šio darbo etapą po pasisakymų. Europos parlamento nariai ir mūsų svečiai, kurie nori dalyvauti diskusijose, turės galimybę tai padaryti. Tiesiog raginu visus laikytis dviejų minučių pasisakymo laiko limito, e, kad galėtume išgirsti kolegų kalbėtojų atsakymus. O paskui paprašysime apibendrinti diskusijas. E, visi pasisakantys tai turėtų prisistatyti, pasakyti, kokiai organizacijai atstovauja ir kas jie patys yra. Pradedame nuo pono Belder, prašau. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu Europos parlamento narys, esu iš Olandijos, esu krikščionių partijai. Aš su dideliu susidomėjimu išklausiau mūsų svečio iš Egipto parlamento. Jis kalbėjo apie musulmonišką demokratiją. Aš esu krikščionis. Ir man labai rūpi Egipte e, gyvenančių katalikų, krikščionių e, mažumos padėtis. Viename iš vokiečių laikraščių E, buvo parašyta, kad koptų mažuma yra nustumti į šoną nuo kultūros, nuo ekonomikos procesų Egipte. Jie surengė konferenciją, kur parengė savo reikalavimų katalogą. Taigi musulmoniška demokratija gal nėra suderinama su tokia šalimi, kur E, pažeidžiamos krikščionių mažumos teisės. Vis daugiau nusikaltimų yra nukreipta jūsų šalyje prieš krikščionių mažumą. Tai pirma. Kai dėl antidiskriminacijos. Tai yra tas klausimas, kuris dabar labai populiarus, dabar madinga kalbėti apie antidiskriminaciją. Krikščionių mažumai regis tai yra netaikoma. Ir dar vienas klausimas. Girdime dažnai kalbant apie antisemitizmą, girdime kalbant, kalbant, girdime kalbant apie kitas mažumas, jų teisės pažeidžiamos. Kaip jūs uh, Europos parlamente galėjote pastebėti, mes siekiame pirmiausia stabilumo. Ir jūsų žodžiai nėra suderinami regis su realybė jūsų šalyje. Tad man kyla klausimas, kaip regione reikėtų elgtis. Aš manau, kad Europos Sąjunga E, siekia, kad būtų palaikoma taika su Izraeliu. Ekonomiškai tai būtų geras žingsnis ir jums pagerinti santykius su kaimynais Izraelyje. Tad man būtų klausimas, kaip ketinate elgtis kitų kultūrų ir kitų elgsenų atveju. Dėkoju. Thank you, Chairman. Kolegė Šakė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš Olandijos. Norėjau paklausti e, irgi Egipto atstovo. Štai ko. Lankiausi Egipte penkis kartus. Tai yra iš tikrųjų labai graži šalis, daug, daug vilčių teikianti žmonėms. Kirdėjau jūs kalbant apie demokratiją. Ir norėčiau ir aš vartoti šį žodį, nes aš manau, kad tai turėtų būti taikoma ne tik musulmonams, bet visiems egiptiečiams. Ir aš manau, kad tai yra šiek tiek daugiau negu vienas žmogus, vienas balsas. Demokratija yra daugiau. Svarbu, kad žmonės jaustųsi laisvi ir saugus. Tai, man atrodo, yra bet kokiu pereinamųjų laikotarpių metu svarbiausias dalykas. Ar tai būtų ekonominiai, ar socialiniai, ar politiniai pasikeitimai. Aš diskutavau su egiptiečiais ir jie jautė tam tikrą nerimą, ypač koptai E, moteris jaučia taip pat nerimą. E, jie tiesiog nenorėdami balsuoti už brolius musulmonus, kurie nebalsavo visai. Ar jūs sutinkate, kad tos problemos yra svarbios? Ar būtina bendradarbiauti su žiniasklaida jūsų nuomonė? Kartais žmonės netgi sakė, kad jie jaučiasi nesaugus ir nelaisvi. Jie sakė dar ir tai, kad bijo to, kad situacija Egipte gali dar labiau pablogėti. Tad aš norėčiau jūsų paklausti, kaip vertinate šiuos reiškinius. Mes išgirdėm, išgirdome tokių dalykų, kurie yra susijęs su įstatymais nukreiptais prieš nevyriausybinės organizacijas. Mes girdime apie moterų persekiojimus, apie jų laisvių pažeidinėjimus. Visa tai yra faktai. Ir vyksta be abejo rinkimų procesai. Be abejo, jūsų politiniai partijai teks didžiulė atsakomybė. Tad norėčiau paklausti, kaip vertinate visus šios dalykus ir kodėl ES pagalba e, mes sutarėm visi. E, suprantame, kad partnerystė yra svarbus dalykas, tačiau tarptautinės pagalbos kriterijai e, nebuvo patenkinti, labai, nes europiečiai dažnai vertinami kaip užsienio agentai E, ir dažnai tos užsienio organizacijos yra išsiunčiamos iš šalies, neleidžiama jums dirbti. Na, yra ir kitų užsienio agentų, kurie atvyksta iš Persų įlankos valstybių, įsikūrė jūsų šalyje ir sėkmingai veikia ir jie niekur neišseičiami. Be abejo, mes laukime, kad, Egip, kad Egiptas būtų tokia šalis, kur yra atviresnė, kuri suteikia žmonėms ir ypač jauniems žmonėms, kurie yra daug žadanti kartą. Dėkoju. Okay, e... Ačiū, poniai Šakė. Kitas kalbėtojas yra ponas Belir. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu EPP frakcijos narys. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog šios konferencijos organizavimo mintis yra puikiai mintis. Dėkoju organizatoriams už tai. Dėkuoju taip pat pasisakiusiems svečiams. Norėčiau pasitikslinti. Egipte vyko daug pokyčių pastarojų metu ir man ne visiškai aišku, ar yra naujų veikiančių institucijų, nes jūs kalbėjote apie institucijų kūrimą po rinkimų. Ar jums pavyko jau sukurti naujas ar naują veikiančią instituciją kokią nors. Tai yra, ar yra tų naujų veikiančių institucijų, kurios būtų šių pokėčių pasiekmė. Taip pat, jeigu teisingai supratau, e, jūs siejate kolonializmą su terorizmu. Galbūt aš e, ne visiškai teisingai supratau, tačiau man pasirodė, kad būtent taip jūs sakėte. Jeigu jūs siejate abu dalykus, vargu ar tai yra tikrai priimtinas dalykas. Taip pat norėčiau pateikti klausimą Maroko ministrui. Mane labai domina regioninio vystimosi idėja, kadangi parlamente Mes dirbame su šios ryties inter grupėmis ir norėčiau paklausti jūsų, ar mes negalėtume kartu, ko nors daugiau nuveikti šioje srityje, nes jeigu teisingai supratau, tas regionalizmas yra viena iš jūsų e, politikos e, svarbių sričių. Robert Atkins, dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, ką pasakė ponas Preda, e, tarp santykio, tarp kolonializmo ir terorizmo. E, iš tiesų, e, kaip britų konservatorius, e, galiu pasakyti, kad e, Brit, Britai vykdė kolonializmo politiką, bet e, dabar situacija pasikeitė. Norėčiau e, atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Vakar matėme, kas vyko Bangladeše ir e, matome, e, kad e, fund, fundamentalizmas yra nesuderinamas su demokratija. Fundamentalistai yra prieš demokratiją, nes jį prieštarauja fundamentalistai fundamentalistiniam islamui. Toliau kitas aspektas e, žiniasklaidoje apie Egiptą skaitome, kad e, tie, kurie e, kovojo už režimo pakeitimą, kurie e, kovojo už tą arabų pavasarį, jie dabar nori vėl sugražinti e, armiją, kariuomenę, nes mano, kad dabartinis režimas yra e, netoks, kokio jie tikėjosi. E, todėl aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šią situaciją. Ačiū. Thank you. Uh, next, Mr. Dėkoju. Toliau ponas Sofokliuf. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω δύο συγκεκριμένες. Dėkoju. Norėčiau pasidžiaugti tais išklausytais mūsų kolegų dviem pasisakymais. Pirmiausia, džiaugiuosi už kolegą iš Egipto, kuris e, turi teisingai pasakė, kad reikia panaikinti tą visuomenės nepilnavertiškumo kompleksą. Aš pritariu tam. Kolega iš Maroko mums sakė, jog reformos Maroke niekad nesibaigia, kad jos vyksta nuolatos. Na, iš tikrųjų yra labai svarbu tęsti socialinės reformas. Turiu du klausimus. Pirmiausia, kokių konkrečių priemonių buvo imtasi, ar kokiu bus imtasi tam, kad Egipte būtų apsaugoti krikščionis. Klausimą jau kolegos kėlė labai panašų, bet aš norėčiau labai tikslaus atsakymo į jį. Antras klausimas. Jis būtų skirtas mūsų svečiu iš Maroko. Jūs kalbėjote apie teisinę monarchiją daugelis iš mūsų labai jautriai žiūrime į demokratijos taikymo klausimus ir mes nelabai suprantame, ką reiškia teisinė monarchija. Man tas legitimumas kelia tam tikrų abejonių, nes man arba demokratija egzistuoja arba ne. Ir tai pirmiausia reiškia žmonių valdžią. Tai yra tas režimas, kuris mano veikiantis demokratiškai. Ir mūsų, mes pridavė tik, tam, tik tiem, kas veikia demokratiškai. Ačiū ponui Sofoklėjus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Du, du klausimai gerbiam Maroko ministrui. Ir vienas klausimas Egipto ministrui. Pirmiausiai klausimai Maroko atstovai. Uh, Panas ministras apibūdino padėtį susidariusią jo šalyje. Ir iš jo pasisakymo atrodo, jog visos žmonių teisės yra gerbiamos. Bet, tačiau kadangi jisai kalbėjo taip pat ir apie praeitį, ir kadangi jisai mano, jog praeities klaidos Marokė ištaisytos geriau negu kitose valstybėse, tai norėčiau paklausti, dėl kokių priežasčių taip yra. Kadangi e, kalbėtojas nepaminėjo tų problemų priežasčių, aš įsivaizduoju, kad jeigu priežastis yra nepašalintos, tai tos problemos gali kilti ir ateityje. Tokių pat problemų gali kilti ir ateityje. Aš e, turiu pasakyti, jog graikų komunistų partijos atstovai mano, jog vakarų Saharos gyventojai turi turėti apsisprendimo teisę. Norėčiau paklausti, ką apie tai mano ministras. Dabar klausimas e, Egipto ministrui. Jūs kalbėjote apie nepilnatiškumo kompleksą. Ir jūs šiame kontekste kalbėjote apie kolonializmą. Aš sutinku su jumis, kolonializmas niekam nedavė naudos. Bet Graikijoje mes matom panašių dalykų, apie kuriuos jūs kalbėjote. Man atrodo, kad graikai turi nepilnavertiškumo kompleksą taip pat. Graikai buvo verčiami paklūsti tam tikram spaudimui, jie buvo verčiami tapti ES nariais. Jeigu stebime arabų pavasario įvykius įvairiose valstybėse, konstatuojam, kad viskas prasidėjo dėl to, kad daug neteisybės buvo ir žmonės į tai reagavo. Tačiau ką dabar jūs darysite? Ar jūs e, priešinsitės didelėms tarptautinėms įmonėms ir valdysite patys e, išteklius? Ar jūs keisite politiką, dėl kurios atsiranda daug skurdo? Dėkuoju už visus e, klausimus. Panas Vimau iš išorės veiksmų tarnybos, kuris dalyvauja šiame posėdėje, yra žinomas kaip labai išmintingas e, politikas. Taip pat e, manau, kad e, Turėtume šiame kontekste pažvelgti 10-15 metų perspektyvą ir, ir santykius su ES tų valstybių. Nemažai aspektų buvo paliesta su tuo susijusiu ir galbūt reikėtų juos pakomentuoti. Kita vertus, mes žinome, kad naujosios struktūros susikūrusios po arabų pavasario nebūtinai visuomet gerbė teisės. Žinome, kokiu problemu dabar iškyla Sirijoje. Taip pat e, turime galvoti apie tai, kokie galėtų būti demokratinio modelio gyvendinimo e, variantai, galvojant apie pagrindinės teisės ir jų gerbimą tose valstybėse. Ir Aš e, manau, kad e, kalbėtojai galėtų dabar atsakyti jiems pateiktus klausimus, galbūt e, atvirkštinė tvarka, negu jie pasisakė. Prašom. 5 minutos. 5 minutės. 5 minutės atsakymai. Pabandysiu suspėti. 15 klausimų ir 5 minutės. Pabandysiu suspėti. Nemalonu savęs klausyti, sako kalbėtos, geriau nusimsiu ausinės. Tas faktas, kad tie klausimai iškilo dabar šiame susitikimo formate, rodo, kad dialogo poreikis egzistuoja. Visi šie klausimai yra labai svarbus ir jų neišeis išspręsti per 3 minutės ir 15 sekundžių. Tai yra tie klausimai, kurie dienas, mėnesius ir metus E, bus nagrinėjami. Kolonializmas Egipte užtruko 75 metus, tačiau šitų klausimų mes irgi labai greit neįspręsime. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Krikščionys Egipte nėra mažuma. Iš tikrųjų, ne, nevadinkim jų mažumą. Jie yra Egipto visuomenės dalis. Mes gyvename kartu su krikščionimis ir mes kaip broliai ir seserys gyvename su jais nuo 15 amžiaus. Buvo didesnio sutarimo momento, kartais ir mažesnio sutarimo momento, bet kai krikščionys kentėjo, musulmonai tuomet kentėjo labiau. Tai yra faktas. Ir norėčiau, kad jūs visi palygintumėt tą situaciją. Pasižiūrėkime, kas atsitiko musulmonams Europoje. Pažiūrėkite į koptų bendruomenę Egipte iki pat dabar. Ir pamatysite, kad yra bažnyčių visose kaimeliuose, kurios e, dar yra iš prieš islamo e, laikotarpio. E, ir norėčiau pasakyti, kad misu, musulmonai su krikščionimis gyveno kartu visą laiką. Aš manau, kad tai yra didžiulis pasiekimas. Mes galime pasakyti, kad jeigu tų problemų ir kils ateityje dar kokių, mes jas spręsime visą laiką. Būtų puiku, kad su musulmonų bendruomenė savo teritorijos europiečiai elgisi taip pat, kaip mes elgiamės su krikščionių uh, mažuma Egipte. Kai dėl antisemitizmo, tai yra dar vienas juokelis. Kaip gali semitas tapti antisemitu? Juk tai nelogiška, ar ne? Tačiau jeigu kyla problemų dėl Palestinos okupacijos, tai yra visai kita problema. Ir apie tai mes turėtume diskutuoti kitam formate. Stabilumas yra būtinybė. Mes visi dirbame siekdami stabilumo. Dešimtmečius gyvenome diktatūros priespaudoje. Ir nesitikėkite, kad mes pasikeisim per devynis mėnesius. Tai užima metų metus, žvelkite į kitos šalis rytų Europos šalis. 5, 10, 15 metų e, prireikė, kad, kad to šalis pasiektų tai, ko norėjo. Kai dėl moterų teisių. Ties, iš tikrųjų turiu skubėti atsakinėti, nes e, laikas paužia. Aš pritariu su jumis, dėl moterų padėties problemų yra. E, moteris moteris patiria tam tikrų sunkumų dėl to, kad e, tos problemos kyla, kad išsilavinimo trūksta, švietimo trūksta. Tai yra didžiulis darbas. Na, girdėti džiugu jūsų nuomonę šiuo klausimu, kad dėl pilietinės visuomenės. Ta pilietinė visuomenė yra būtinybė demokratija be abejo. Tai ne tik konstitucijos priesakas kažkoks. Pilietinė visuomenė. E, ir dabar yra aptariama kaip reiškinys valstybės taryboje dabar. Ir norėčiau irgi platesnės jūsų nuomonės šio klausimu. Kaip Kai dėl Basef Music mes sutinkame su diskusijomis. Kol diskusija vyksta primtinai Egipto kultūrai, viskas yra gerai. Europiečiai padeda pamatyti tas problemas, kurios buvo sukurtos vietos kolonializmo. Mes turime du kolonializmo tipus - užsienio kolonializmą, britų kolonializmą ir vietinis kolonializmas taip pat egzistuoja. Europiečiai ir amerikiečiai jį rėmė, tai padėjo sukurti diktatorystę ir korupciją, mes nuo to daug kentėjome. Ir mums iš tikrųjų reikia tas problemas matyti, tas, kurios sukūrė ir vienas, ir kitas kolonializmas kad dėl institucijų kūrimo. Dar tai nėra visiškai sukurta, mums reikia pagalbos, kad galėtume tą problemą išspręsti. Jeigu galite padėti, tai yra puiku, kad dėl opozicijos. Mes norime, kad egzistuotų stipri opozicija, nes demokratija tai yra būtinybė. O kai dėl Britų patirties, galėčiau daug ką pasakyti, bet laikas dėja bėga nenumaldomai. Mes kentėjome. E, tas kolonizmas paliko ir gerų dalykų, bet nepamirškime, kad mes iš tikrųjų patyrėme e, tą kolonializmą. Iš tų laikų kilo tas įstatymas, kai draužima burtis, jeigu už daugiau negu penki žmonės vaikšto kartu, jie jau galėjo būti areštuoti už sus, nelegalų susibūrimą. Taigi, dem, armijos atimas į valdžią nėra demokratijos didžiausias pasireiškimas. Tiesiog mes norime žengti demokratijos kryptimi. Dėkuoju, vadovo sakymo laikas baigėsi. Gracias, señor Dardeni, por sus respuestas. Dėkuoju už atsakymus ir dėkoju už tai, kad laikėtės laiko limito. Žinau, kad tai yra labai sudėtinga, o dabar suteiksiu žodį ponui ministrui, prašau. شكرا السيد الرئيس كم دقيقة عندي Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kiek aš e, turiu laiko? Penkias minutės. Puiku. Komet e, aš e, pasisakiau prieš tai, sakiau, jog labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiuose diskusijose, nes manau, kad yra pasikeitęs, pasikeitę požiūrė iš abiejų pusių ir, ir mentalitetas yra pasikeitęs. Mentalitetas ir retorika, nes ir jūs kalbate kitaip, dabar jūs kalbate apie is, islamo fundamentalistus ir islamo demokratus. Tai rodo, kad jūs pradedate giliau suprasti realybę. Toliau regioniniai procesai 86 Maroko konstitucijos straipsnis sako, jog reformas, kokiame sektoriuje tos reformos bevyktų, ar jos būtų susijusios su berberų įtrauktimi, ar su regioniniais procesais, visos tos reformos turi vykti per e, penkių metų, turi būti vykdomas per penkių metų laikotarpį turi trukti penkerius metus reformų paketo įgyvendinimas. Ir e, nesenai mūsų parlamentas priėmė teisės aktą apibrėžianti regionalizavimo kriterijus. Yra įkurta konsultacinė komisija, kuri sumažino regionų skaičių nuo 15 iki 12 ir numatė terminus e, vykdomoms reformams. Toliau Graikijos atsuo klausimas dėl legitimumo mūsų monarchijos. Mes esame valstybė, kuri turi savo kultūrą, civilizaciją, istoriją ir mūsų valstybės kultūra, istorija ir civilizacija yra kitokios negu jūsų valstybės. Kaip jūs žinote, islamo civilizacija yra labai daug, labai įvairia, įvairialypių aspektų turinti civilizacija, tarp kurių yra ir specifinių religinių aspektų. Mes esame tikinti visuomenė. Mūsų karalius yra tikinčiųjų vadovas. E, saugantis visą mūsų visuomenę, yra taip pat konstitucinis legitimumas šiame kontekste, nes konstitucija apibrėžia karaliaus prerogatyvas ir, e, ir teisės. Mūsų dabartinė monarchijos dinastija e, gyvuoja daugiau negu 300 metų. mūsų monarchija taip pat yra ir tam tikras arbitras tarp įvairių visuomenės grupių. Mūsų monarchai kovojo kartu su liaudimi, kuomet mūsų valstybė gynė savo nepriklausomybę. Ir todėl e, Maroko monarchija įgyja politinėje arenoje tam tikros e, specifikos ir išskirtinumo. Toliau Graikijos komunistų e, atstovo klausimas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes galime dabar kalbėtis šitais klausimais. Neįsivaizduoju, kad prieš keletą, me, prieš keletą dešimčių metų toks dalykas būtų įmanomas, kaip, kaip kad mes girdėjom šiandien, kad graikų komunistas e, kalbėtų kažkokioje demokratinėje struktūroje. Nes e, dar prieš palyginti nedaug laiko su komunistais buvo labai griežta konfrontacija. Dabar padėtis yra pasikeitusi. Kaip aš sakiau, mes turime naują konstituciją, mūsų valstybės institucijos įgyja naują architektūrą ir šiame kontekste demokratinės permainos nėra nuleidžiamas iš viršaus, bet yra įtvirtinamos veikiant iš apačios žmonėms. Pilietis čia įgyja daug daugiau svarbos. Politiniai judėjimai yra liaudės judėjimai ir būtent piliečiai ir, ir, ir žmonės taip veikdami negali mūsų nutolinti nuo demokratijos. Vakarų Saharos klausimas iškyla dažnai Tai aktualus klausimas. Mes Marokė dažnai sakome, jog šis klausimas yra susijęs su e, tam tikros tautos klausimu. Ir šios tautos ateitis ir gyvenimas negali būti kažkokių strateginių ar geopolitinių apskaičiavimų rezultatas. Prisimename, kaip mes buvome suskaldyti šaltojo karo. Buvo dvi stovyklos, vakarai ir rytai tuo metu. čia kalba sukasi apie režimą taip pat. Bet Marokas mano, kad tai visų pirma yra tautos egzistavimo klausimas. Ir Marokas jau imasi žingsnių, kad politinis sprendimas būtų rastas, sprendžiant šią problemą. Taip kaip ir jūs, mes tikimės, kad uh, Maroke mums pavyks, pavyks užtikrinti nesusiskaldimą, bet e, vienybę. Taip. Pirmasis klausimų ir atsakymų raundas eina į pabaigą. Dabar suteikiu žodį e, išorės veiksmų tarnybos atstovui ponui Vimon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu kuo trumpiau atsakyti ir apžvelgti tą strategiją viziją šiame pasaulio regione. Aš manau, kad mes pirmiausia turime štai ką suprasti. Ir norėčiau tai išdėstyti prancūziškai, sako kalbėtas. Svarbu yra štai kas. Europos sąjunga suvokia, kokia svarbi, kokia strateginė mums yra pietų partnerystė. Tad neverta čia net gaišti laiko tai aiškinant nuo pat ES kūrimosi pradžios mes vertinome savo pietų kaimynus ir jų svarbą. E, vyko visai lė politinių procesų, e, įtraukėme trečiasią šalis, Barcelonos procesas vyko, vykdome šiandien e, kaiminystės politiką. Tas reikalas mums visada buvo labai svarbus. Ar tai būtų dėl ekonominių interesų, ar dėl politinių interesų, Mm, ar tai būtų dėl mūsų visuomenių ryšių. Visa tai yra puikus pagrindas mūsų kaimynus laikyti labai svarbiais. Problemų kyla ir šiandien mes tai matome. Matome, kaip vyksta politiniai procesai Libijoje, Tunise, Egipte ir kitur. Ta partnerystė E, yra, trūksta tam, tik, tam tai partnerystė trūksta tam tikro veido. Ne, nepavyksta mums padaryti taip, kad ta partnerystė tą veidą įgytų. Tuo tarpu reikėtų, kad situacija pasikeistų. Mūsų, su mūsų pietų kaimynais reikia iškoti specialios partnerystės. Tos partnerystės turinio požiūrių mes nuolatos kalbėjome apie šią problemą, nepaliesdami jos esmės neaišku, koks turėtų būti tos partnerystės turinys. Ir štai šiandien matome, kad kyla labai rimtų klausimų. Ir mūsų pietų kaimynai, ir mes patys, ir toliau. E, sukame, ap, sukame aplinkų ratus, kalbėdami apie tas problemas, bet jų esmės kaip ir nepaliečiam. Taip mes, taip mūsų pietų kaimynai. Mes kalbame apie prekybos rautus, tai būtų naudinga mums visiems, tačiau kartais, aišku, tie interesai ir nesutapti gali. Taip pat matome ir kitas sritis, kur turime ieškoti galimybės vieniems kitus papildyti. Tačiau šiaip ar taip, turime puikų pagrindą, kuriuo remdamiesi galime dirbti artimiausius mėnesius ir artimiausius metus. Jūs teisingai paminėjote, ponė pirmininkė, ar kalbėtume apie Siriją, ar kalbėtume apie artimųjų rytų taikos procesą, ar kalbėtume apie apie brandolinio ginklo neplatinimą. Iš tikrųjų yra daugybės ryčių, kur visi kartu galime dirbti. Tie klausimai tapo dar sudėtingesni, negu jie buvo anksčiau. Pasižiūrėkite į taikos proceso problematiką artimuosiuose rytuose. Tai yra iš tikrųjų didžiulė problema. Ir ne tik problema tarp Palestinos Izraelio. E, yra visai lė kitų elementų, kurie nelik prisilipdė prie to proceso. Ir Iraną taip pat čia galėtume paminėti, galėtume paminėti visą eilę kitų klausimų, <clears throat> kurie tampa vis aktualesni. Tad mums būtina partnerystė, būtini tam tikri veikėjai šiame regione, kuriais galėtume remtis. Ir aš manau, kad dialogui puikus pagrindas yra tarp ES ir mūsų e, minėtų valstybių. Būtina, kad demokratija plėtotųsi toliau ir aš manau, kad yra galimybių rasti bendrų vardiklių, būtina e, dirbti kartu, papildant vieni kitus. Ir tų galimybių tikrai yra dabar labiau negu bet ką nors anksčiau. Ačiū. Ačiū ponu Vimu, sako pirmininkas. Ir dabar baigėsi mūsų pirmasis darbų raundas. Noriu kreiptis į kolegas, ar kas nors norėtų pasisakyti. Su ponų, kaip pirmininkas ponas Panserį, taip pat galėsite klausimus savo užduoti. E, diskusijos aiškiai rodo, kad Europos parlamento nariai negyvena dramblio kaulo bokšte užsidarę nuo viso pasaulio, ne. Jie tiesiog bando atsuvoti savo šalių visuomenėms. Jie kelia klausimus ir problemas. Aš sakiau, kad vyks dialogas. E, mes kalbėjome apie tai, kad laisvė turi būti svarbiausias mūsų etikos kriterijus. Ir čia norėčiau suteikti žodį pranešėjų, nes jis pakomentuos tai, kas buvo pasakyta. Buvo padaryta tam tikrų nuorodų, buvo paminėtas toks dalykas kaip antrobiologiniai dalykai, ponas Atkins minėjo, buvo kalbama apie nepilnavertiškumo kompleksą. Mes žinome, kad buvo daug misionierių europiečių, kurie vyko į misijas Afrikoje. Ir to, knygoje yra prašta istorija, kai miršta misionieriaus mama, jam esant misijoje. Ir vietoj. Ir, ir, ir matome, kad vykus laidotuvių procesų, vietoj to, kad būtų ant lapų padėta gėlių, atėjęs afrikietis padeda lėkštę su maistu. Taigi, čia kalbama apie prietarus, sakoma, Ar, ar tu manai, kad mama atsikels ir suvalgys atneštą maistą? O atsakymas buvo toks. Ar tu manai, kad jeigu tu padėsi gėlių, tai tavo mama atsikels pauostyti gėlės, taigi tai būtų visiškai tas pats. Taigi matome, kad visais atvejais kalbam apie žmonių santykius. Ir nebūtina visiems ieškoti tos pačios tiesos, svarbu, kad visi dirbtume tą pačią dvasę. Tad štai, norėčiau kreiptis į pranešėją e, ir paprašyti apibendrinti diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man iš tiesų teko sudėtinga užduotis apibendrinti e, tas diskusijas, kurios vyko šiandien. E, iš tiesų, aš čia turėsiu taip selektyviai jas apibendrinti, nes tikriausiai negalėsiu pasakyti visko. E, mūsų sesija prasidėjo nuo to, kad e, ponas Vimo tarsi uždavė gairias diskusijai ir kai kurie. E, e, ir jis palėtė kel, keletą temų. Pirmoji tema kurią jis pabrėžė, yra tai, kad mes turime suvokti, ko reikia pereinamajam procesui. Ir tai yra tikrai ilgas ir sudėtingas procesas, e, kuri, kurio liudininkais mes visi esame. Toliau kitas aspektas yra tai, kad mes, europiečiai, turime uh, suprasti savo partnerius, e, kurie atstovauja e, politinį islamą, suprasti, kokios yra e, jų ambicijos, kokie yra jų lūkesčiai. Ir mes turime siekti diskusijos, debatų, disku, debatuose tuose turėtume nekritikuoti vieni kitus, o pabandyti suprasti vieni kitus taip, kad mes galėtume. Um, atliepti vieni kitiems ir, ir prisimti ir kovoti su, su bendromis abejonėmis ar būkštavimais. E, e, taip pat e, buvo pabrėžta tai, kad ES visą laiką buvo svarbi pietinė kaiminystės e, politikos dimensija. Ir dabar tas e, pereinamasis procesas mūsų aptariame e, regione padaro šitą kaiminystę dar svarbesnė ir, ir būtų labai svarbu, kad mūsų bendradarbiavimas vyktų dviejomis kryptim, kryptimis. Mes turime bendrumų kuriais turime remtis Taip pat turime užtikrinti šio regiono saugumą, siekti prekybinių susitarimų. E, manau, kad mes turime e, pabrėžti, kad matome, kaip vystosi demokratija aptariamame regione. Taip pat pirmininkas iškėlė labai svarbų klausimą. E, tai yra, ar yra suderinamas islamas ir demokratija. Ir mūsų pranešiai bandė atsakyti į klausimą. O dabar perinant prie diskusijos, e, kuri įvyko su skirtingais kalbėtojais, galiu pasakyti, kad e, ponas Šubani, ponas ministras Šubani pristatė mums Maroko pažangą e, demokratijos kelyje, bet jis taip pat e, pabrėžė tokį efektą, kad daugumoje šalių, ypač Maroke, e, yra tokie specifiniai lūkesčiai, specifinė situacija ir Marokas pasiekė taikaus pereimo prie daugiau demokratijos. Taip pat jis pabrėžė, kad reikia kalbėti apie monarchijos teisėtumą. Ir čia jis yra e, labai svarbus. E, e vienas toks įdomus pastebėjimas iš pirmo e, raundo e, yra tai, kad e, yra e, atitinkama spraga e, tarp e, atskirų stovyklų, kurie yra už reformas ir kurie yra prieš reformas. E, ir e, e, ta, tas, tas praga galbūt gali įtakoti demokratinį šios valstybės kelią. Toliau baigdamas jis pasakė, kad yra labai svarbu turėti stiprią opoziciją. Jam pritarė beje ir kitas kalbėtojas. Tai yra svarbus aspektas, kuris yra susijęs su demokratija. Stipri opozicija gali siūlyti e, alternatyvą, gerą alternatyvą politiniai valdžiai. Toliau perinant prie Egipto situacijos ir prie e, parlamentaro, Egipto parlamentaro pasisakymų, pono Darderi pasisakymo, e, galiu pasakyti, kad jis paminėjo keletą istorinių faktų. Vienas iš jų yra tai, kad mus, kad, kad Egiptą įtakoja e, dešimtmečiai konfrontacijos tarp arabų pasaulio ir vakarų pasaulio. Taip pat jis e, pasakė, kad mes turėtume mm, išgyvendinti tą konfrontaciją ir turėtume e, pradėti mm, žengti žingsnius jau nuo šiandien link konstruktyvios ateities. E, taip pat jis pabrėžė, kad yra e, nepilnavertiškumo kompleksas arabų pasaulyje e, ir mes matome, kaip žmonės bando su juo kovoti, kad yra didžiulė motivacija vykdyti reformas Egipte iš europinės pusės jis pasakė, kad mes turėtume atsisakyti tarsi to e, pranašumo komplekso ir kurti simetriškus santykius, lygiaverčius santykius, e, atsakydamas į pirmininko klausimą, ar galima suderinti islamą ir demokratiją, jis e, iškėlė tokį, supažino mūsų naujų terminų, tai yra musulmoniškoji demokratija, kur ir jam atrodo, kad būtent šiame, šioje savokoje slypi atsakymas į tą klausimą. Taip pat jis pasakė, e, kad revoliucija vis dar vyksta ir yra daug sričių, e, kuriuose dar reikia pokyčių. E, taip pat kaip ir ankstesnis kalbėtojas, jisai pabrėžė, kad reikia stiprios opozicijos E, kuri vykdytų ne gatvės politiką, o vykdytų politiką per demokratinius kanalus ir kad opozicijai būtų suteikti tie, tie visi demokratiniai kanalai. E, taip pat jis pabrėžia, kad Egiptas, kaip ir e, dauguma arabų šalių, turi vystyti naują bendradarbiavimo sutarimo kultūrą. Ir taip pat jisai pabrėžia, kad Europa turėtų taip pat vaidinti e, tam tikrą vaidmenį šiame procese, ji turėtų padėti vystyti reformų procesą, e, padėti spręsti kai kurios klausimus, pavyzdžiui, kovoti su korupcija, su korumpuota policija, su korumpuota politika e, ir taip toliau. Taigi tiek galėčiau pasakyti apibendrinamas, ponė pirmininkė. Dėkoju mūsų pranešėjui ponui Ilgin. Taip pat norėčiau padėkoti ponui ministrui Šabanį, ponui parlamentarui Darderį ir EIVT e e, generaliniam sekretoriui. Dabar bus kavos pertrauka, o kaip e, sekretoriatas mane informavo, kava jau buvo pateikta. Taigi mes, e, mūsų pertraukėlė bus iki 11, o ne iki po 11.15, kai buvo numatyta. Taigi 11 tęsime darbą, pirmininkaus ponas Panceri. Non ho capito. Così. Ah, sì, sì. Grazie, possiamo. Galime tęsti posėdį, periname prie antrosios posėdžio dalies. Dabar diskusijos bus apie perinamąjį laikotarpį, perinant prie demokratinio režimo, kalbėsime apie polarizavimą ir valdžių atskirimą. Labai svarbi tema. Norėčiau padėkoti tą progą ponui Verdžiani iš Tuniso, ponui Kalfi iš Maroko ir taip pat Egipto atstovui El Hadad. Dėkuoju už dalyvavimą mūsų posėdėje. Priminsiu, kad demokratinės valstybės statyba yra iš tikrųjų esminio pobūdžio tema, tačiau yra taip pat ir kitas labai svarbus aspektas, tai yra valdžių atskirimas teisminės, e, vykdomosios ir įstatymo leidimo valdžių atskirimas. Tai yra taip pat e, be galo svarbus dalykas. Ir e, šių valdžių nepriklausomumo užtikrinimas yra taip pat e, esminis dalykas. Teisingumo sistemos nepriklausomumas bei kitų valdžių atskirimas yra demokratinės valstybės būtina egzistavimo sąlyga. Europos Sąjunga yra suteikus pagalbą vykdant teisingumo sistemos reformas įvairioms Šiaurės Afrikos valstybėms. Ir šiame kontekste galime kelti klausimą dėl teisingumo sistemos reformos ir jos pasiekmių teisingumui bei e, apskritai politikai. Ir čia kyla taip pat klausimas, ko reikia, kad tokia, kad tokia reforma būtų sėkminga. Pavyzdžiui, kalbant apie Tunisą, čia vyksta labai plataus masto teisingumo e, sistemos e, reforma. Ši reforma buvo labai kritikuota teisėjų, nes jie mano, kad e, ta reforma pažeidžia tam, tik, tam tikras pusiausviras. Prieš keletas savaičių atsistatydino teisingumo ministras, nes e, Mubarako valdymo laikais teisėjai būdavo e, skiriami ne pagal demokratijos principus. Tunise taip pat dėl spaudos laisvės užtikrinimo ne viskas yra padaryta iki galo šitą reformą. Taip pat yra stebima jungtinių tautų atitinkamų e, struktūrų. Manau, kad e, ponas Kalfi galės pakomentuoti šitos aspektus. Egipte taip pat e, spaudos laisvės padėtis pablogėjo pastaraisiais mėnesiais. Prie žurnalistus buvo imtasi įvairių represinių priemonė, buvo kaltinami šmeištu, nauji Egipto įstatymai numato tam tikrus apribojimus žurnalistams. Ir e, kai kurie žurnalistai gali būti įkalinami. Arabų pavasaris buvo socialinių pokyčių rezultatas. Buvo iškilę naujų vilčių ir lūkesčių, tačiau ne viskas buvo išklausyta. Šiame kontekste labai svarbu užtikrinti ir e, švietimo sektoriaus spartesnį vystimasi, kovoti su neraštingumu, svarbu taip pat ir socialinės bei ekonominės reformos. Manau, kad išgirsime komentarus šitais klausimais. Toliau e, ateimas į valdžią, rinkimai. Šitie klausimai buvo aptarti ir per pirmąją posėdį posėdžio dalį, taip pat islamas ir politika, islaminės partijos bei demokratijos koncepcija šiame kontekste, bandymai pradžioje kopijuoti vakarų demokratijos modelius Ir čia iškyla nemažai įvairių iššūkių. Pagrindinis iššūkis yra nepanirti į dogmatiką, bet e, užtikrinti tinkamą visuomenės vystimasi. Dabar einama vakarų demokratijos link, tačiau šiame kontekste iškyla rizika dėl teisių gerbimo ir šiame kontekste taip pat labai svarbi yra piliečio kaip po tokio apibrieštis. Ar valstybės sąranga, kuri remiasi religija ir islamu, apskritai gali užtikrinti žmogaus teisių gerbimą, tai yra esminio pabudžio klausimai ir turime juos aptarti šioje diskusijoje. Aš e, dar kartą dėkoju žurnalistams, kurie dalyvauja mūsų posėdėje. Dabar e, norėčiau padėkoti e, Rimai Maktabi. Ir žodis pirmam kalbėtojui, dešimčiai minučių. Dėkoju. Leiskite pirmiausia padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Turėsime progą e, pasidalinti mintimis apie tai, kas vyksta arabų pasaulyje, kas vyksta Marokė. Pa, arabų pavasario metu Marokas nusprendė pasirinkti tai, ką jūs paminėjote kaip trečiąjį kelią - tarp revoliucijos ir tos e, nežabotos, nesutvarkytos savivaldos. Mes pasirinkėme neprarasti stabilumo ir atlikti tuos pakeitimus esant stabiliai situacijai. Kai buvo pasirinktas tas požiūris, tai mes manau, mes padarėme teisingą sprendimą Mes turime unikalų šių, šios pertvarkos modelį regione. Buvo padarytos reikiamos reformos ir tuo pat metu buvo išsaugotas šalies stabilumas. Ir stabilumą mes, tuo, tuo būdu patys būdami stabilus, mes galime stabilumą skatinti ir plėtoti visame regione. Aišku, grėsmių buvo daug nestabilumo regione yra nemažai. Šiaurės Malija, e, pietų Saharoje, Sahelėje tų neramumų pakanka. Kokie yra tie svarbiausi šio požiūrio elementai? Ir koks, kokį poveikį turėjo tos mūsų primtas sprendimas? Buvo atlikta teismų reforma, spaudos reforma ir buvo atlikta decentralizacijos reforma bei žmogaus teisų reforma. Mes sakome, kad mums pavyko kurti šį požiūrį. Tai nereiškia, kad mes vienodai sėkmingai atlikom viską. Tikrai ne. Procesas tebe vyksta. Nes demokratija apskritai yra procesas. Ir Jeigu peržiūrėtume demokratizavimo procesus, tai pamatytume, kad tenka e, atlikti daugybę darbų, kurti naujas institucijas, numatyti naujas politikos kryptis, e, numatyti naujas, naujus kultūrinius poveikius, numatyti tokius rinkimus, kurie galėtų iškelti naujus lyderius. Tai štai. Be jau, štai mes turime tos keturis komponentus, kurie rodo politinius pasikeitimus. Nauja kultūra, naujos institucijos, naujos politikos ir nauja lyderystė. Tai štai kas vyksta man, Marokė. Mes ir toliau pergyvename tą procesą, kai skleidžiama demokratinė kultūra, kur, kuriamos naujos demokratinės institucijos, kai vystomos demokratinės politikos ir kai organizuojami demokratiniai rinkimai, laukiant, iškilant, belaukiant, kol iškils nauji lyderiai. Per tuos pastaruosius e, porą metų šiuose srityse aš jau kalbėjau, kad daug pasikeitimų įvyko spaudos reforma, teismų reforma, žmogaus teisų reforma ir galiausiai buvo atlikta decentralizacijos reforma. Norėčiau pateikti argumentų, kurie parodytų, kad šis požiūris gali būti sėkmės istorija ir galbūt net atsakymas į tuos iššūkius. Nes atsiranda kritinė masė tarp stabilumo ir reformų, toj palaikat reikiamą pusiausvyrą. Dabar keletą žodžių apie žmogaus teisių padėtį. Per pastarąjį dešimtmetį matėme kad karalius pradėjo tai, ką mes vadiname susitaikymo ir lygybės procesu. Mes įkūrėme komisiją, kurios darbas yra išnagrinėti bent 20 tūkstančius atvejų per metus susijusių su žmogaus teisų pažeidimu. Mes 220 milijonų dolerių skiriame kompensacijoms, kurie buvo išmokėti žmonėms. Tačiau svarbiausias elementas šiame procese, užtikrinant susitaikymą ir lygybę, yra štai koks. Sulaukėme daug rekomendacijų, į kurias atsižvelgime, kai rašėme naują šalies konstituciją. 2011 metais balandžio, gegužės birželio mėnesiais tai vyko. Taigi turime naują konstituciją, kuri padėjo vystyti naują žmogaus teisų kultūrą. Tuo būdu mes galime nagrinėti įvairiausius atvejus susijusius su e, kankinimu kriminalizavimu, su genocidu, mes galime nagrinėti bylas susijusią su karo nusikaltimais. Turime bent 21 straipsnį, kuris, kuris yra tam tikras skyrius, 200 straipsnių konstitucijų, kurios yra vadinamos pagrindinės žmogaus teisės. Tai štai, tai yra mūsų žmogaus teisių įgyvendimo instrumentas, ramstis. Mes sutarėme, kad pritarsime devyniems tarptautiniams sustarimams susijusiems su žmogaus teisų apsauga. Paskutinisis yra protokolas prieš kankinimus, kurį mes pasirašėme. Tai nebuvo privalomas protokolas. Ir mes e, taip pat e, sutikome, kad mūsų veikla tirtų ir žmogaus teisių biuras Ženevoje. Mes ten vykome pernai ir mes sutikome dalyvauti diskusiją dėl žmogaus teisų. Na ir galiausiai mes sutikome atverti savo duris. Atvyko specialiai pranešėjai iš jungtinių tautų, kurie galėjo lenkti pranešimus įvairiais jūs klausimais. Ir atvyko taip pat pranešėjai rengdami, rengi, rengintis pranešimus dėl kankinimų. Jis praėjusi pavasarį, tas pranešėjas atvyko į Maroką, atliko savo tyrimą. Jeigu pažiūrėtumėte, kad tas asmo parašė savo pranešime, pamatysite, kad mes, kaip šalis, pripažįstame, jog problemų dar esama. Tačiau tuo pat metu mes dirbame toliau, kad šie žmogaus teisų pažeidimo atvejai būtų išspręsti. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Mes neignoruojame to, kas vyksta, neapsimetam, kad problemų nematom. Net jeigu tų problemų ir yra, mes turime tas problemas spręsti. Tarp 2011 ir 2012 40 tūkstančių demonstracijų buvo surinkta Marokė. Mes e, gal mažiau negu vienu procentu atveju matėme, kad reikia policijos įsikišimo. E, žmogaus teisų taryboje praėjusį kovą dalyvavome e, susitikime ir ten patvirtinome, kad mes turime tam tikrą planą, kurio tikslas yra išnaikinti piknaudžiavimo atvejus. Kita mūsų darbo tvarkė yra susijusi su spaudos, su žiniasklaidos reforma. Pernai vyko diskusijos su žmogaus teisų taryba ir gal dešimt šalių paprašė Maroko nelaikyti nusikalstamos spaudos kodekso. Mes atsižvelgėm į šį prašymą ir praėjus trims mėnesiams po mūsų dalyvavimo posėdėje spalio mėnesį mes pateikėme komisijai savo teisėkoros siūlymų projektus. Praėjusį balandį Komisija pateikė savo rekomendacijas ir mes viešai galime patvirtinti, jog mūsų projektas buvo sėkmingas. Naujasis spaudos kodeksas dabar atspindi tuos mūsų tarptautinius įsipareigojimus. Mes matome, kad vykdomoji valdžia prisėmęs jai tenkačius įsipareigojimus. Naujame spaudos kodekse yra leidžiama profesionaliems žurnalistams tiesiogiai rinkti, nesikišant visiškai vykdomai valdžiai savo vadovus. Galima rinkti savo spaudos tarybą. Ta taryba spręs visus reikalus susijusius su žiniasklaidą. Tuo pat metu šiame kodekse mes turime nuostatą susijusią su prieiga prie informacijos. Tai atsitiko pirmą kartą. Naujoje konstitucijoje yra pasakyta, kad mes turime turėti įstatymus, kad turėtume to, įtvirtintą tokią teisę į informaciją. Nes be prieigos prie informacijos, be laisvos spaudos e, nėra demokratijos. Praėjusiais metais, šalia visų kitų darbų, įvyko iš tikrųjų labai tvirta reforma žiniasklaidos srityje, nebuvo įkalintų žurnalistų, nebuvo užblokuota nei vieno internetinio tinklalapio. nacionalinės spaudos irgi nebuvo joks leidinys užblokuotas. Tuo pat metu mes pradėjome dialogą su žiniasklaidos profesionalais. Mums tai leidžia pradėti naują reformų procesą. Be abejo, turime dar tam tikrų problemų susijusių su žurnalistų apsauga. Praėjusį gruodį žurnalistų be sienų organizacija sakė, kad dėja Marokas nėra ta šalis, kur žurnalistai grobiami, kankinami, įkalinami. Tačiau problemų tebelieka dėl žurnalistų saugumų. Mes pastebėjome, kad nuo 2012 iki 2013 e, labai sumažėjo tų incidentų susijusių su žurnalistais, kurie, pavyzdžiui, dalyvaudavo demonstracijose. Mes numatėme tam tikrą mechanizmą. Komunikacijos ministerija, saugumo ministerija, e, vidaus saugumo ministerija ir e, tos ministerijos turi e, įgaliojimus išnagrinėti visus atvejus, kai žurnalistai patyrė smurtą. Tai štai mūsų reformų darbo tvarkė. Ne tik vietinės žmogaus teisų organizacijos dirba savo darbą. Mes taip pat. Mes Marokė praėjusį penktadienį e, surengėme regiono spaudos laisvės festivalį. Dalyvavo bent penkios žiniasklaidos organizacijos. 80 menininkų iš viso pasaulio irgi dalyvavo šiame renginėje. Mes nusprendėme e, veikti skaidriai, pripažinti problemas ir nuspręsti, nusprendėme laisvai, kaip mes su tom problemom elgsimės, kaip jas spręsime. Kai dėl Maroko pietų, dėl Saharos. Galėčiau pasakyti štai ką, gal 22 užsienio delegacijos lankėsi Sakaroje praėjusią savaitę ir šiandien. Žurnalistai iš Junktinės karalystės, iš Kanados, iš Junktinių valstybių lankosi šiame regione, su Fukra regioną. Mes laikomės politikos veikti atvirai, vykdome atvirų durų politiką, tai vadinama. Ir manome, kad mes, spręsdami spaudos problemas, iš tikrųjų patiršsime sėkmę. Na ir galiausiai teismų reforma. Ir Maroko Saharos konfliktas. Mes teisingumus ir tie pradėjome nacionalinį dialogą jau pernai. Mes norime, kad teismų sistema būtų nepriklausoma ir efektyviai veikianti bei skaidri. Praėjusį mėnesį Komisija baigė savo darbą ir dabar turime naują konstitucijos siūlymą, kuriame tie principai yra įtvirtinti. Tuo pat metu, kalbant apie decentralizaciją, mes manome, kad teisingai buvo pasielta pasirinkusi organizuoti referendumą su jungtinių tautų pagalba. Mums pavyko pateikti autonomijos planą ir dabar vyksta dialogas šiuo klausimu. Diskusijų metu aš galėsiu daugiau informacijos pateikti apie šį projektą. Dėkuoju. Grazie. Ora diamo la parola al signor Ferrajani. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Džian dešimčiai minučių. Thank you very much. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane į šį renginį ir apskritai už tai, kad Jūs e, inicijavote šį gyvą e, dialogą tarp Europos parlamento ir mūsų. E, pereiti nuo diktatų diktatorinio režimo, nuo diktatūros į demokratiją yra iš tiesų nėra taip lengva. Iš tiesų, kalbant apie diktatūrą, e, reikia pasakyti, kad buvo ir dabar tebėra e, skirtingos e, tos diktatūros struktūros E, ir atsiranda taip pat ir e, naujos demokratijos struktūros. Ir čia aš kalbu apie Tunisą. Tas ta struktūrų įvairovė e, reiškia, kad, kad procesas dar tebevyksta. Ir kai kada mes matome, kad buvusios jėgos bando grįžti uh, E, buvę e, diktatūros atstovai bando vėl, vėl išnyra politinėme gyvenime, e, atsiranda tos diktatūros aspektai įvairiomis formomis. Kalbant apie demokratiją, kalbant apie E, dabartinę mūsų e, situaciją mes e, bendradarbiaujame beveik su visomis ES valstybėmis ir mes joms turime padėkoti taip pat ir Šveicarijai, JAV ir Skandinavijos šalims už tai, kad remia mūsų demokratijos procesą. Manau, kad uh, mes e, turime kalbėti apie spaudos laisvę, apie e, pilietiškumo jausmą, apie pilietybę apskritai dėl to, kad e, atsiranda naujos paradigmos mūsų visuomenėje. Bet tai turėtų būti suderinta su mūsų tikėjimo ir vertybių sistema. Ir būtent dėl to, e, iškyla tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbėsime apie Prancūziją, e, reikia pasakyti, kad e, religinė sistema Prancūzijoje skiriasi nuo pasaulietiško gyvenimo Junktinėje karalystėje. Taigi aš noriu pasakyti, kad mes e, dar labiau skiriamės nuo jūsų, bet mus vienyje e, tos pačios tendencijos ir e, tos pačios politinės paradigmos. Man atrodo, kad demokratija turėtų kurti e, patvarumą, stabilumą, e, net jeigu tai ir užtruks kažkokį laiką. E, aišku, diktatūra tam tikrą prasme taip pat sukuria stabilumą, bet jis yra toks netikras tas stabilumas. Ir todėl mes e, tiki, tikime jumis ir mes e, norime, kad jūs įvertintumėte mūsų e, pereina, pereinamą laikotarpio procesus, bet tuo pačiu supraskite, kad tam pereinamajam laikotarpiu reikia šiek tiek laiko. E, kalbėdamas apie tai, aš norėčiau grįžti prie vieno e, konkretaus klausimo, apie kurį prašėte mane pakalbėti, tai yra pilietiškumo, pilietybės klausimas. E, nauja E, vyriausybė, nauja vyriausybė atmeta islamistų islamizmo konotacija, nes islamizmas siejamas su terorizmu ir su kitais blogais dalykais, kurie iš esmės yra labai neigiamis. E, kodėl, todėl mūsų šalyje islamistas yra siejamas su e, religija, su tikėjimu bet kita vertus tai yra sudėtingas klausimas e, tokiuose e, šalise kaip Europos valstybės. Kalbant apie pilietybę, apie tautybę, apie e, pilietybės pagrindą, galiu pasakyti, kad mes neturime tokios apibriešties, kokią vartojate jūs. Ir mes nediskriminuojame ne vieno savo piliečio, nepriklausomai nuo to, kas jie yra. Pavyzdžiui, e, mes nediskriminuojama e, žydų, mes neturime žydų piliečių ir musulmonų piliečių. Mes kalbame apskritai apie piliečius. E, ne vienas asmuo neturi būti diskriminuojamas, neturi kentėti dėl to, kad jis yra žydas, krikščionis ar musulmonas. Mes turime gerbti visas e, tautas, visus tikėjimus. Taip pat kalbant apie, e, apie tikėjimą arba netikėjimą. Tai yra svarbus klausimas naujojose demokratijose. Svarbus aspektas yra tai, ar asmuo gali laisvai reikšti savo nuomonę, laisvai pasirinkti tikėjimą, e, laisvai apibriežti, kas jis toks yra. E, ir dėl ir tokia uh, demokratija, uh, kokia yra vakaruose, susijusi su tam tikromis politinėmis vertybėmis, uh, yra mums pavyzdys, mes e, turime kalbėti apie laisvės, tačiau taip pat turime nepamiršti e, daugumos tikėjimo e, teisės ir mažumos tikėjimo laisvės. Taigi aš čia vėl kalbu, kad neturėtų būti skirtumo tarp krikščionių ar judėjų ar kitų tikėjimo atstovų. Tačiau taip pat labai svarbu, kad tos mažumos, tos grupės taip pat gerbtų viena kitą, nes tik tai tai galėtų būti stabilumo pagrindas. Mes turime kurti stabilumą ir saugumą ir e, šitas vertybės turėtų ginti visi ir kiekvienas. E, spaudos laisvė taip pat yra universali sa savoka e, mes turime e, ginti e, visą viešąjį sektorių, ne viena visuomenės grupė neturėtų turėti neliečiamumo statuso, nes yra e, e, daug tokių visuomenės grupių, kurios norėtų e, turėti tokią poziciją, aš noriu daryt, galiu daryti, ką noriu, prašau, nelieskite manęs. E, Taigi pagrindinės problemos mūsų žiniasklaidoje yra susijus, susijusios ne su žiniasklaidos, ne su spaudos laisvė, bet e, su šantažu, su atitinkama korupcija. E, e, ir kai atitinkamos žiniasklaidos priemonės, pavyzdžiui, šantažuoja e, atitinkamus verslininkus ir panašiai, mes turime atsisakyti, e, kovoti su tokia sistema. Taigi mes siekiame e, sukurti e, tinkamą e, žiniasklaidos sistemą. Ir šis procesas dar vyksta. E, Ta pati galėčiau pasakyti ir apie e, teisminę sistemą, teisingumo sistemą. Mes nekvestionuojame teisingumo sistemos, tačiau kvestionuojame e, korupcijos atvej, atvejus. Ir iš tiesų šita korupcijos problema yra tikrai didelė. E, E, sudėtinga, e, ji yra susijusi e, su verslo visuomenė, bendruomenė, kuri turi dar ryšių su senuoju režimu ir jo atstovais. Nes tą teisingumo sistemą, kurią mes paveldėjome iš ankstesnio režimo, buvo iki teisminio tyrimo teisėjo sistema, kur ir tuomet iki teisminio tyrimo teisėjas galėjo daryti nevaldomai, e, nekontroliuojamai daryti, ką jisai nori. E, mes turime e, suvokti, kas yra teisminės sistemos pagrindas. Mes turime e, siekti, kad magistratas gintų e, paprastus piliečius, jų teises, kad jie būtų į, įsipareigoję kovoti su e, baisiais nusikaltimais, sudėtingais nusikaltimais. Ir kol kas ta sistema nėra tokia, kokia ji turėtų būti. E, Taigi mes siekiame pusiausvyro šioje srityje, siekiame teismų nepriklausomumo e, ir siekiame sukurti tą teisingą teismų sistemą. E, toliau valdžios pasiskirstimas tarp e, valstybės ir žmonių, piliečių turėtų būti toks, kad valdžios pagrindas turėtų būti piliečiai, o, o tie, kas yra vyriausybėje, kas yra valdžioje, turėtų būti išrinkti piliečių. Bet e, tai galbūt nėra e, tipiška e, musulmonų šalims. Taip pat turime kalbėti apie e, lygiateisiškumą, apie pagarbą visiems, nesvarbu kokiai religijos grupiai, kokiai etniniai mažumai priklauso, e, jie priklauso. Mes turime um, kovoti už įvairovę ir toje įvairovėje gerbti vienas kitą. Tik tokiu būdu mes sukursime tvarę. E, tvarę e, stabilumo sistemą demokratijoje. Kalbėjau apie E, teismų nepriklausomumą ir apie e, naujų demokratinių valstybių kūrimasi. E, ir galiu pasakyti, kad mes nesusidūrėme su kažkokiais baisiais incidentais šiame. Galiu pasakyti, kad visos demokratijos pagrindas yra. kad teisingai veiktų politinė sistema, taip pat mes turime e, kovoti su korumpuotų magistratų sistema. Tai yra e, e, tokia problema, kuri e, nėra ta, kad sistema pasikeis pati savaime. E, reikia pasakyti, kad e, pavyzdžiui Tuniso magistrato sistema bando remtis Šveicarijos teisingumo sistema šitame pereinamajame laikotarpyje. Taigi mes esame kelyje, kurdami tą nepriklausomą teismų sistemą. Toliau jaunimo klausimai. Tai yra labai svarbus aspektas ir man e, atrodo, kad visu, visas jaunimo problemas mes galėtume spręsti dinamiškai, e, kurdami sveiką demokratinę sistemą. Nesvarbu, ar mes kalbame apie jaunus žmonės, ar apie moteris, e, ar, ar apie kažkokių mažumų atstovų, atstovus, jeigu tokie žmonės jaučiasi izoliuoti, jeigu jie jaučiasi, kad jų interesai nėra ginami, e, tai e, tuomet reikia siekti, kad tokia sistema būtų ištaisyta, pakeista. E, tai yra sistema, kuri turėtų kurti naujus dalykus, kuri turėtų būti įgalinta pataisyti kažkokius dalykus, kurie yra blogi ar neteisingi. Toliau kitas pasaulietiškumo aspektas. E, man atrodo, Tuniso demokratijoje e, problema yra ta, kad yra daug visuomenės grupių, kurios jaučiasi kad jų teisės yra pažeidžiamos, kad jos kenčia kažkokią priespaudą, nesvarbu, ar mes čia kalbame apie politinės arba apie etninės grupės. Man atrodo, kad naujoji demokratija reiškia ir didelės galimybės jiems būti išgirstiems e, ir būtent tos visos įvairios visuomenės grupės, jos gali prisidėti prie to, kaip prie ateities visuomenės, ateities demokratijos kūrimo. Ir E, tai ar tos visuomenės grupės gaus tai, ko jos siekia, ko jos nori, tai priklausys nuo e, susitarimo e, pereinamajame procese. Ir tas pereinamasis procesas yra e, tikrai labai svarbus. E, konsensusas, e, sutarimas yra svarbus aspektas, mes taip pat šiame procese neturime pamiršti ar ignoruoti e, rinkimų rezultatų. Kai kurie žmonės bando apžvelgti viską, apimti viską, bet tuomet tai veda į chaosą, mes negalime e, pritarti tokiai sistemai. Bet svarbiausia, kad tie, kurie yra valdžioje, neignoruotų to e, pereinamą laikotarpio. Mes turime išmokti labiau įsiklausyti vieni į kitus, e, išklausyti kitą nuomonę ir tokiu būdu mes e, galėsime pasiekti subalansuotos pagarbos įvairioms teisėms, įvairių grupių teisėms. Taigi tiek norėjau pasakyti apie Tuniso pereinamąjį laikotarpį. Dėkoju uždėmesi. Grazie, grazie davvero. Dėkoju. Dabar žodis e, ponui El Hadad, taip pat 10 minučių. Um, I'd like to start by thanking all. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visoms institucijoms, kurios dirbo drauge, kad surenktų šį susitikimą. Ir ypatingi padėkos žodžiai būtų skirti Europos parlamentų už pakvietimą čia. Ačiū kad pakvietėt mane, aš atsovauju musulmonų brolyjei. Pirmą kartą esam pakviesti tokį renginį, tam reikia trijų metų. Nepaisant to, kad į Egiptą buvo atvykę ir visokių kitų. Na, pagaliau ačiū, kad atvykome čia, tikiuosi, kad mūsų santykiai plėtosis toliau ir kad jie plėsis, nes šis dialogas yra būtent tas dalykas, kurio mums reikia. Nepaisant visų. Um, visokių šnekų, kurie galbūt uh, nėra visai teisingi apie Egiptą ir apie musulmonų brolyje. Aš norėčiau pasisakyti labai atvirai, kaip tą darau visada. Tad leiskite man būti atviram. Aš norėčiau pradėti nuo to, kas yra mūsų svarbiausias dalykas. Musulmonų brolyje praeitie kentėjo gal 50-60 metų, nes dūko nuolatinės prieš mus nukreiptos kampanijos, netgi mūsų šalies viduje. Ir Ta labai aktyviai rėmė daugumą žiniasklaidos priemonių ir tarptautinė bendruomenė. O dabar atėjo kiti laikai, nauja era prasidėjo. Ir mes džiaugiamės, kad tai yra prasidėjo, džiaugiamės, kad prasidės tas supratimas didesnis ir dialogas. Tai padės suprasti mums geriau mūsų skirtumas, tai padės rasti mums sutarimą, bendrus vardiklius ir pradėti, e, ko gero, kurti dialogo platformą. Mano įvadas bus šiek tiek kitokias. Tad atsiprašau iš anksto, nes išgirdęs tuos klausimus, kurie buvo užduoti pirmoji sesijoje, aš norėčiau šiek tiek pakeisti savo pasisakymą. Aš manau, kad pirmas žingsnis spręsti problemas yra suprasti, kad tos problemos egzistuoja. Išgirdęs klausimus e, iš, iš, iš, e, išgirdęs klausimus, manau, kad tų problemų yra labai daug ir to, tos, to, tos, tie klausimai man parodė, kad ne visada tos mūsų problemos yra suprantamos. Po revoliucijos pirmosiomis savaitėmis, gal kovo mėnesį, mes pradėjome priimti ES delegacijas iš valstybių narių ir iš ES. Ir vienas pozityvus dalykas buvo tas, kad jie atvyko be jokių šankstinių nuostatų. Nebuvo jokio bagažo iš ankstinio. Buvo didelis siekis suprasti, kas vyksta. Ir tai buvo iš tikrųjų teisingas požiūris. Ir tai, mes tokio būtent ir laukiame. Mes žinome, kad to bagažo esame Egipte ir kitur. Tačiau praėjo dviejai metai ir manau, kad ta gera dvasia dingo ir grįžta tas senas požiūris. Aš manau, kad tam yra priežasčių. Be abejo, tai yra susiję ir su mūsų vertinimu. Ir aš manau, kad tas svarti, kad svarbi žis yra ta, kad yra daug netiksliaus informacijos. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Diplomatai iš užsienio e, ir kitų šalių susirenka tas, ta informacija ne pačiame gimtinė, bet kitur. 99 procentai tos informacijos yra tiesiog netiksli. Ten yra, sakoma, netiesa. Tiesiog va taip. Tai nepadės jums, kaip oficialiems pareigūnams, kaip e, jūsų šalių atstovams, kaip diplomatams teisingai suprasti kas vyksta ir jūs negalėsite tinkamai informuoti savo šalių apie problemas mūsųse. Aš norėčiau, kad tas požiūris keistusi, kad atsižvelgtumėte tą pastabą. Pradėsiu nuo vieno pavyzdžio, turiu ir daugiau, tačiau pradėsiu nuo to paprasto pavyzdžio, kuris būtų toks. Įvadė, gerbamas pirmininkas, kalbėjo apie įstatymą taryboje, tarybo, mūsų taryba turi įstatymo leidžiamąją valdžią ir buvo kalbama apie e, teisės akto pasiūlymą, kurį pateikė musulmonų brolyje. Tai yra susijusi su galimybė skirti teisėjus ir apie iki teisminių teismų teisėjus. Čia yra neteisinga informacija, nes musulmonų brolyje neteikia tokio įstatymo siūlymo. Tai štai, tai yra pirma klaida. Ta padarė teisingumo e, ir vystimosi partija, tačiau apie tai galime dar padiskutuoti vėliau. Antra, jūsų informacijai dabar taryboje tai diskutuojama dėl šito. Ir jokių teisių ypatingų nebuvo numatyta. Prezidentas neturi teisės skirti teisėjų, tą daro teisėjų taryba. Ir įvyko tam tikrie pasikeitimai vakarų požiūrėje į tai, kas vyksta su uh, arabų pavasario šalimis. Mes, regis, turėjome pasitikėjimą, kai pradėjo, prasidėjo visi veiksmai, o dabar, dabar yra inkviziciškai vertinami mūsų, mūsų visi ketinimai. Tai reiškia, kad pasitikėjimo sumažėjo, kai reiškia, kad pasitikėjimą reikia atkurti, reikia statyti pasitikėjimo tiltus regiono dinamikos tie neatspindi. Na, aišku, tos tiltus kurti nėra lengva tarp institucijų. Tad mes turime pirmiausia gal pradėti nuo atskirų žmonių. Turime dirbti pasitikėdami turime e, paskui kurti, remdamiesi žmonių pasitikėjimų, institucijų pasitikėjimą tarpusavį. Ir čia noriu pasakyti savo nuomonę. Esu musulmonų brolijos atstovas. Mes esame visada pasirengę atsakyti į visus jūsų klausimus ir pateikti visą reikiamą informaciją. Tačiau mes visi esam žmonės. Visi turime savo tiesos versijas, visi turim savo vertinimus, tačiau faktai juk nepasikeis nuo mūsų vertinimų. Tačiau rag, todėl raginčiau jūs, kai klausotės kitų frakcijų atstovų pasisakymų Arabų Azarių šalyse, atskirkite faktus nuo suvokimų ir vertinimų. Ir prašau, nepasikliaukite ne žiniasklaidą, nes mm, paskutinio mėnesio reitingas susijęs su pasitikėjimu E, žiniasklaida aiškiai rodo, kokia yra padėtis, tik 15 procentų informacijos pateiktos žiniasklaidos buvo tiks, tiksli, o visa kita yra išsigalvojimai. Tad prašau, nepasikliaukite žiniasklaidą visiškai, sako kalbėtojas. E, faktai yra svarbiausia, o tiesioginiai kontaktai yra ypatingai svarbu. Mes darome viską, kad mes suprastume e, jūsų įvykstančius įvykius. Mes nesiremėme žiniasklaidą, mes klausomės to, ką jūs sakote. Ir tiesiog neleiskite, kad faktai būtų komentuojami taip, kad būtų pakreipti vienos, kuriant vieną ar kitą istoriją. Ne. Tiesiog turime pasakyti, kad žiniasklaida klysta. Tiesiog visas sektorius žurnalistikos yra toks, koks yra. Tiesiog e, tai nėra tinkamai atliekamas žurnalistinis darbas. Tai tą galime pasakyti apie visą žurnalistikos sektorių, jūsuose ir mūsuose. Dar vienas dalykas. Mes esame nauja demokratija. Pergyvename vaikystės laikotarpį. Ir čia yra irgi tokių dalykų, kuriuo buvo paminėti įvadę. Iškilo tam tikrų klausimų dėl šito. Buvo kalbama apie neraštingumą ir ekonominės reformas. Bet juk tik devini mėnesiai praėjo. Ir mes dar net neturime sukūrę politinės sistemos dar egite. Mūsų po revoliucijos pirmasis prioritetas buvo sukurti veikiančią politinę sistemą. Ačiū kariniai huntai. Jie paleido parlamentą, išsigandę, kad musulmonų brolyje e, gali sudaryti daugumą. Tai štai, ir dabar noriu pasakyti, kad mes žinojome, kad šitaip atsitiks ir dabar norime sukurti politinę sistemą gerai veikiančią. Ir mums iš tikrųjų reikalingi jūsų patarimai. Mes kreipiamės į Europos šalis. Demokratija juk ne mes išgalvojame, jūs ją išgalvojate, nes mes kalbame apie vakarų demokratiją, mes nieko geriau neišrasim. Mums tinka jūsų demokratija, kurią norim perkelti per save. Ir be abejo, reikalingi mums sprendimai visoms mūsų problemoms. Bet vietoj to, kad gautume techninių žinių, ko tikėjomės iš jūsų, kad gautume patarimų ir tikimės, kad jūs net skolingi mums visą tai šiek tiek. Kodėl? Todėl, kad Mubarakas ir 30 e, metų galėjo išlikti valdžioje remiamas jūsų, ar ne? Europos valstybės, vakarų valstybės apskritai. Galėčiau nekalbėti dabar apie jungtinės valstybės, kalbėsiu apie Europą. E, tos šalis, Europos šalis, suteikė visą legitimumą Mubarakų ir panašiems į lyderiams mūsų šalyse. Ir tie režimai tuo būdu galėjo išsilaikyti labai ilgai. Ir pagaliau arabų žmonės sukilo. Dabar taip nebėra, daug kas pasikeitė. Tad daromi labai keisti palyginimai. Kai kas galėtų sakyti, kad mes esame neva diktatoriai, kurie gali atimti žmonių pasirinkimo laisvę. Ir tai gali būti neva neveikianti demokratija. Mes ne, negalime sutikti su tokiais vertinimais ir komentarais. Kad ir kaip ten bebūtų, mes kūrėme demokratiją, mes pasirinkome. Mums tai yra nauja, be abejo. Tai arabų žmonėms tai yra nauja, egiptiečiams tai yra nauja turėti galimybę rinkti savo lyderius. Nes pirmą kartą gyvenime jie turi pasirinkti ir jie turi analizuoti, kas įvyks. Jie turi išsiaiškinti, ką siūlo viena ar kita partija savo programoje. Juk, bet jie nemoka to daryti, jie neturi to pasirinkimo kultūros. Tad labai prašyčiau ne vertinti, kaip mūsų problemos ar demokratija veikia. Bet pasakykit geriau, kaip jas spręsti, nes jūsų istorijoje taip pat yra daug ypatingai brutalių atvejų, kai valstybės nukentėjo, kai žmonės nukentėjo. Mes tiesiog turime visos civilizacijos paveldą. Ir, na, susidūrėme su kai kuriais dalykais, kurie išvirkščioji, blogoji to paveldo pusė, pas mūsų irgi esama. Tačiau mes norime jūsų teigiamos patirties. Tiesiog laukime, pasižiūrėkime ir kaip, matysime, kaip viskas įvyks. Ir dar norėčiau pasakyti, tai yra vienas iš tų klausimų. Ko reikia pirmiausia? Ar reformų, ar pirmiausia nusim, pastatyti struktūrą, kuri tas reformas įgyvendins? Mes norėtume tikėti, kad būsime pirmiausia geri kaip žmonės, Mm, tiesiog tikimės, kad valdžia mūsų nesugadins ir kad mes nesugadinsim valdžios. Mes turime remtis tai žmonėms, kurie bus išrinkti partijos lyderiais, e, vyriausybės vadovais ar panašiai. Mes, nesnireng, mes nemanome, kad turi būti kažkokie išrinktieji, kurie bus už viską atsakingi. Mes pirmiausia pasiekim įstatymais turimą struktūrą. Mes klau, prašom jūsų atsakymų į klausimų. Tiesiog mūsų, e, mums atsakymų neduodama. Mes tiesiog norime, kad veiktume visi, kaip vyrai, moteris, kaip viena tauta. Tiesiog buvo pradėtas procesas ir mes neketinime to proceso stabdyti. Dabar Egiptas yra patikima partnerė. Niekas Egipte dabar nebepuola susideginti. Žmonėms darbo dar trūksta, bet tiesiog žmonės ieško išeičių. Mes turime vyriausybę, turime prezidentą turime biurokratą, kuris dabar vadovauja vyriausybei. Ir puiku, kad žmonės turi galimybę išrinkti savo vadovus, išrinkti savo vyriausybę. Dabartinė vyriausybė dirba taip gerai, kaip gali. Ir tiesiog laukiama parlamento reakcijos. Ir tie rinkimai įvyks tikrai rugsėjo ar spalio mėnesį. Galite klausti visų klausimų visomis temomis ir mano atsakymai, jeigu negalėsiu jų atsakyti, e, galbūt mano atsakymus labai išsamus ir jeigu aš galiu čia stengtis jums atsakyti dieną ir naktį, jeigu nespėsiu atsakyti visus klausimus, atsakysiu į vieną kurią nors temą. Dėkui. Gracijankai. Dėkuoju, dėkuoju taip pat už atvirumą. Aš e, tikiuosi, kad ir e, diskusijoje bus kalbama taip pat atvirai. Europos parlamento nariai, kai kurie užsirašė į diskusiją. Aš manau, kad turėtume apsiriboti dviejų minučių kalbėjimo laiku. Pirmiausiai žodis e, ponui Atkins. Um, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Elhadat už tai, kad jis kalbėjo atvirai, taip atvirai, kaip jis tik galėjo ir, ir kad jis išsakė tas pastabas. Aš norėčiau užduoti tuos pačius klausimus, kuriuos uždaviau šiandien ir norėčiau išgirsti būtent atsakymus iš jo, iš e, musulmonų brolyjos. Vienas, mano, e, vienas iš mano būkštavimų yra tai, kad ES e nesugeba padėti padėti um, Šiaurės Afrikos šalims. Ir aš galiu uh, pritarti tam, ką, ką pasakė ponas Elhadat, mes turime daryti daugiau. Mano klausimas būtų paprastas. Atsižvelgiant į e, teisingumą ir į teisėtumą, kaip gali nepriklausoma teisminė sistema veikti uh, tose šalise, apie kurias mes šiandien kalbame, jeigu e, šarijos, šariato teismas e, prieštarauja žmogaus teisėms, pažydžia moterų teises, mažumų teises. Ir jeigu jūs, kaip musulmonai, e, nuspręstumėte tapti krikščionimis, jūs kaip tą, kaip tą įvertintų musulmonų teisingumo sistema, e, kaip tai yra susijęs su nepriklausoma teismų sistema. Norėčiau pakartoti mano kolegos užduotą klausimą anksčiau, kodėl e, bažnyčia, kuria, kuria, kuria atstovauja E, didžiąją krikščionių dalį, didelį gyventojų skaičių negali veikti tokio, tokioje šalyje kaip Saudo Arabija. Taigi mes čia kalbame apie mažumų teises ir esminis klausimas, į kurį norėčiau išgirsti atsa, atsakymą. Mm, e, kai kurie mano kolegos iš šiaurės vakarų e, Anglijos, su kuriais galiu aptarti įvairius aspektus, e, yra iš, taip pat iš musulmoniško pasaulio ir yra tokia musulmonų pasaulio dalis kaip Bangladešas, pavyzdžiui, kurie, kurių nuomonė yra visai kitokia. Jūs esate. Um, Galbūt jūs atstovaujate tam tikras vertybės, kurios yra bendros, bet, bet ne visi musulmonai jas atstovauja ir tai yra esminis klausimas. Honorable de Kaiser. Dėkuoju, Veronik de Kaiser. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, atidžiai klausiau e, kolegų pasisakymus. Jie sakė, jog reikia įsiklausyti ir, ir, ir lankytis vietose ir Egipte ir Tunise, kad geriau suprastume padėtį. Aš manau, kad jie teisūs. Manau, kad uh, šiame parlamente ir pirmininkas Panceri, visi mes ir politinės frakcijos. Visi mes e, šia, š, lankėmės e, jūsų šalyse šiais metais ir, ir, ir klausėmės jūsų komentarų Ne todėl, kad mes abejojam tuo, kas yra rašoma spaudoje ir šiuo požiūriu aš ne visiškai pritariu Egipto kolego, kolegai, tam, ką jisai sakė. Mes e, nuvykome ten, kad susitiktume su pilietinės visuomenės atstovais ir su institucijų e, atstovais. Pone Ferdžiani, aš e, norėčiau pasakyti štai, kad jūsų kalboje aš pasigėdau pasakojimo apie Tuniso teisėjų kovą už nepriklausomumą. Mes, ne, nepriklausomumą. Mes nenori, nenorime kištis į šitos dalykus, tačiau e, problemos negali apsiriboti keliais korumpuotais teisėjais. Galbūt jūs galėtumėt pakomentuoti plačiau, kas vyksta Tunise e, te, teisminėje srityje, prokuratūroje. Jūs sakote, ir keletą kartų net pakartojate, kad, kad teisėjas turi elgtis tinkamai, tačiau kas nusprendžia, kaip jisai turi e, elgtis politikai, jūs e, kovojote prieš e, tokią teisingumo sistemą, kuri visiškai priklausė nuo politikų. Tad aš norėčiau išgirsti jūsų komentarus apie tą teisės saugos sektorių. Man atrodo, kad jūs nepasitikite spaudos atstovais ir nepasitikite Europos žiniasklaida. Mes e, žinome, kad, kad yra ir geresnių, ir blogesnių e, žurnalistų, tačiau mes labai dėlę svarbą teikiame žodžio laisviai ir mes bevelyjame, kad žodžio laisvė turėtų viršenybę prieš kitas laisvės. Dėkuoju. Romero. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Du klausimai. Visų pirma, Maros, Maroko ministrui. Aš dalyvauju e, bendrame tarparamentinėme komitete EU e Marokas. Tad mano klausimai tokie. Visų pirma, noriu paklausti dėl pagrindinių teisių ir e, spaudos laisvės. Kodėl jūs nebandote geriau apsaugoti pagrindinių laisvių ir kodėl neužtikrinate teisę streikuoti, nes tai labai svarbi teisė. Paprasčiausiai streikininkai turi pranešti institucijoms, kad jie numas streikuoti. Žinau, kad čia yra dar trukdžių. Kodėl nėra e, siūloma priimti įgyvendinantį konstitucijos nuostatas e, įstatymą? Tai mano pirmas toks klausimas. O antras klausimas yra susijęs su Sahara. Kodėl neleidžiama ten vykti Europos parlamentarams? Aišku, mūsų nuomonės galbūt ir, ir skiriasi šituo klausimu, tačiau Tai neturėtų būti problema. Mūsų pozicijos gali būti skirtingos to klausimu, bet negalima trukdyti Europos parlamento atstovams vykti ten, net jeigu jie ir nėra to bendro komiteto nariai, jungtinio komiteto nariai. Aš žinau, kad ten buvo nuvykusių valstybių parlamentų atstovų. Kodėl neleidžiama ten nuvykti Europos parlamento atstovams? Nes jau ne pirmą kartą yra draudžiama tai padaryti. Ir ta problema visą laiką kils. Mūsų jungtinis komitetas turi ryšius su Maroku, tačiau šis vizitas ne, negali kažkodėl įvykti. Dėkuoju. Tabermbeki. Jis yra užsienio reikalų sekretorius parlamente. Kartojasi tie patys klausimai. Mažumos, ypač krikščionys, Egipte laikomi e, priespaudos prislėgtais. Norėčiau pasakyti apie tai keletą komentarų. Priespaudos jokios nėra tos priespaudos, kaip mes ją suprantame. Tačiau esant senajam režimui, musulmonai ir krikš... taip pat kaip ir krikščionys buvo pat, patiriantis priespaudą. Kalėjimai, e, areštai buvo nukreipti taip pat ir prieš musulmonus. Krikščionių beje niekas į kalėjimus nesodindavo, jie jų nereštuodavo. Jūs žinote, kad buvo tokių e, įvykių, kurie buvo specialiai organizuojami, kad atsirastų nesantaika tarp musulmonų ir krikščionių. Nes senasis režimas laikėsi to šūkio skaldyk ir valdyk. Pavyzdžiui, Aleksandrijos bažnyčia buvo remiama Mubarako režimo. Paskui atlikus buvo atlikti tyrimai ir atsirado naujas atvejis - atvės bažnyčios. Paaiškėjo, kad senieji saugumo agentai senojo režimo irgi atliko tam tikrus veiksmus, kad tas susiskaldimas dar daugiau didėtų. Kai kalbame apie krikščionių mažumą, svarbu prisiminti štai ką. Yra e, tas režimo paveldas, kurį patyrė ir musulmonai, ir krikščionis. Ir būtent E, tai kita egzistuojanti problema yra korupcija, bet jų yra visur, ir tarp krikščionių, ir tarp musulmonų. Tie žmonės, kurie siekia savo naudos, dažnai nori, kad tas susiskaldimas išliktų, nes žino, kad šitai bus atkreiptas vakarų dėmesys ir išorės jėgų, ir vidaus jėgų dėmesys į šią problemą. Jie nori, kad Egipte vyrautų chaosas. Norėčiau paminėti paskutinį incidentą Kalubie e, provincijoje. Žuvo ir krikščionių, ir musulmonų. Mes atlikome tyrimą ir norėčiau pasakyti, kad pirmas žuvęs tų vykdymo metu buvo musulmonas. Antra, Davasie katedros įvykiai. Jie prasidėjo palaidotuvių Po atlikto tyrimo paaiškėjo, kad nusikaltėliai, paprasčiausi žmonės už įstatymo ribų, irgi surenkė išpolį prieš krikščionis ir musulmonus. Jie degino mašinas, jie siautėjo, žmonės gynėsi ir dėja vyko tie nelaimingi incidentai. Ir tas įvykis nebuvo sąlygotas kokios konflikto tarp krikščionių ir musulmonų. Mes norėtume to pasakyti, kad problemų tarp atskirų bendruomenių nėra. Tiesiog e, senasis režimas praktikavo tą sus, susiskaldimo politiką. Krikš... Tiesiog yra šiandien tokia žaizda, kurią šiandien reikia gydyti. Aš nesakau, kad viskas yra tobula šiandien. Be abejo, kai kurios problemų ir įtampos esama ir tai reikia spręsti. O išeitis yra tokias, visiems taikinti įstatymus vienodai, ar musulmonams, ar krikščionims. Įstatymas turbūt vienas visiems, nepaisant religijos. Regis nebeturiu pasisakymų laiko. Ką padarysi? Dėkoju. Pasisakysiu vėliau tada. Dėkoju. Žodis Telat Mardzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dėkoju. Aš esu Talat Marzuk. Esu buvusio parlamento narys ir NUR partijos atstovas Egipte. pagrindinė problema susijusi su religijos laisvė, su tikėjimo laisvė yra tai, kad šis klausimas ankstesnio režimo buvo politizuotas ir būtent tikėjimo e, laisvės klausimas e, buvo politizuotas ir dabar turime spręsti šį klausimą. Noriu pakomentuoti tai, ką pasakė kai kurie e, nariai, pavyzdžiui, e, parlamentaras iš Junktinės karalystės, kuris kalbėjo apie šariato teismą ir žmogaus teisę. Pavyzdžiui, apie teisę būti ateistų ir netikėti. Man atrodo, kad yra problema tarp egzistuojančios valdančios kultūros ir mažumų. E, šita problema yra ir Europoje, pavyzdžiui, mečetės Šveicarijoje. E, ten e, Šveicarijoje negali skaityti pamokslo mečetėje. E, dabar ir Prancūzijoje atsirado problemų dėl higabo, dėl viso moterų kūno uždengimo. E, taigi mes matome, kad kyla kultūrinės problemos. Nesvarbu, ar kalbėtume apie, apie problemas arabų šalise ar Europos šalise, visuomet problema yra valdančioji dauguma ir mažuma. Aišku, Egipte mes turime spręsti e, tas problemas, turime spręsti jas visi kartu, bendradarbiaudami, e, tačiau norėčiau kai kurioms žmogaus teisų organizacijoms Europoje pasakyti ir prikišti, kad jos visą dėmesį e, skiria tik vienai kažkokiai visuomenės grupiai, koncentruojasi tik į tos grupės problemas. Ir tos diskusijos, kurias jos vykdo, galiausiai e, priveda prie to, kad jos būna nesuprastos musulmonų pasaulyje. Pavyzdžiui, jeigu jūs kalbate apie tikėjimo laisvę, jūs koncentruojatės tik į krikščionių teises, o pavyzdžiui, kur yra mūsų musulmonų teisės. E, E, pavyzdžiui, ankstesnėme diktatūros režime mes, musulmonai, negalėjome užimti valdančiųjų postų, mes negalėjome išvykti e, ir tuomet Europa mūsų neparemė. Nors e, mums tuomet buvo pažydžiamos mūsų pagrindinės teisės manau, kad mes turime atversti naują puslapį, mes neturime remtis kažkokią iš ankstinę nuomonę. Aišku, mums reikia, kad jūs mus palaikytumėte. E, Jūs, e, aišku, pažangiai sprendžiate įvairius klausimus. Mums reikia jūsų patirties, e, jūsų paramos. Aš pats e, domiuosi žmogaus teisėmis po revoliucijos, bet e, ir mat, man, matau, kad nevyksta e, tikros komunikacijos, tikro bendravimo tarp musulmonų aktyvistų ir europiečių. Taigi tokia buvo mano nuomonė. Ačiū. Dėkoju. Ir paskutinis pasisakymas, ponas lygį. Jisai pateikė man savo klausimus raštu ir aš galėčiau iš principo net ir perskaityti jo klausimus, bet e, prašau, kolega, kolegė pati pasisakys. Dėkoju už kvietimą. Mano pavardės, vardas Tela pavardė Velykį, aš esu fizikė, Europos pilietė, turiu du klausimus, man atrodo, jie labai svarbus. Taip, iš tikrųjų yra antidemokratiškų įstatymų, pavyzdžiui, šariato įstatymas ir tie įstatymai yra įtraukti į naująją konstituciją. Teigiama, kad ta konstitucija neva esanti demokratinė. Aš manau, kad e, toks e, teisėkuros metodas iš tikrųjų nėra demokratinis, jis nieko bendro neturi su demokratija. Mano klausimas toks, kodėl naujoji vyriausybė, o vyriausybė yra daugmaž islamistinė, kodėl ta vyriausybė ne, nededa pastangų, kad būtų gerbiamos tokios vertybės, kurios gerbiamos e, Europoje. Ir kodėl nedirbama kartu su mumis, toks bendradarbiavimas galėtų būti labai vaisingas šioje srityje. Tai toks būtų mano, mano pasiūlymas. Ir e, mano klausimas naujųjų vyriausybių atstovams, kokios islamistinės partijos gerbė europinės vertybės ir kaip jūs numatote bendradarbiauti e, su mumis, kaip tos partijos numato bendradarbiauti su mumis. Antras klausimas, kokios ekonominės ir socialinės priemonės yra įgyvendinamos pas jūs, kad pagerėtų kasdieninis e, piliečių gyvendinimas, gyvenimas. gyvenimas nes visos priemonės, kurios iki šiol buvo įgyvendintos, siekia pagerinti jūsų gyvenimą. Ar demokratinėmis, ar nedemokratinėmis priemonėmis. Dėkoju. Ir paskutinis pasisakymas, ponas Baraka. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas, pono Elhadad. Jeigu aš teisingai supratau, Jūs sakėte, kad pas jūs gimsta demokratija ir jums reikia mūsų pagalbos jai sutvirtinti ir kad vieni jūs negalite to padaryti, užtikrinti tos demokratijos įtvirtinimo. Tačiau ar arabų pasaulyje nėra pakankamai žmonių, kurie galėtų savarankiškai tai padaryti? Juk kiek universitetų yra Egipte? Jūs pats esate mokslo daktaras. Yra taip pat labai daug uh, arabų išeivių, kurie mokosi vakarų pasaulyje, jungtinėse valstijose, kitur. Pas jūs net ir neturtingose valstybėse taip pat yra daug universitėtų. Ar jūs nusiteikę bendradarbiauti su europiečiais e, šioje srityje? Kuveitė po nepriklausomybės buvo demokratiškai išrinktas nepriklausomas parlamentas. Uh, aišku, kad buvo diktatūrų, kurios sunaikino demokratinės institucijas ir korupcija nėra vien tik tai arabų pasaulio problema. Ta korupcija yra ir kitose valstybėse. Bet man labai svarbu suprasti, ką jūs, ko jūs iš tikrųjų norite. Galbūt jūs nepakankamai dalyvavote opozicijos renginiuose, kuomet buvo kovojama už laisvę įvairiuose sektoriuose. O, da, o, o dabar jūs mums sakote, padėkite mums e, sustiprinti demokratiją, sukurti demokratiją. Tuo tarpu jūs pats pamiršot išsilaisvinimo kovas. Arabų pasaulyje dažnai arabų pasaulyje taip pat yra teigiama, kad tos revoliucijos kylo dėl to, kad žmonės neturėjo ką valgyti, o ne dėl demokratijos. Aš tiesą pasakius ne viską suprantu, kas ten vyksta ir kodėl. Dėkoju. Baigiame šimą, šį klausimą atsakymo randą. Norėčiau dabar patikslinti, kad e, atsakymams skirsime penkias minutės. Buvo laikai, kuomet Europa žiūrėjo į arabų pasaulį, nematydama įvairių skirtumų tarp, tarp valstybių. Tačiau tiesą pasakius, net ir Europos pietuose galbūt panaši problema iškyla, kad yra ignoruojami skirtumai kurie yra tarp valstybių ir galbūt tai būna tam tikras trukdis siekiant statyti geresnę ateitį. Šita tema, aišku, negalės būti aptarta šiandien, tai bus ateities diskusijų tema. Na ir kaip sakiau, dabar žodis atsakymams ir kalbėjimo laikas penkios minutės. For, for... Dėkoju už klausimus, kuriuos uždavėte. Uh, aš pakalbėsiu apie Saharos konfliktą. Iš tiesų, mes bendradarbiaujame su Europos parlamentu, Europos parlamento delegacijos ranko, lankosi Saharoje 2009 metais, pavyzdžiui, buvo tokia faktų rinkimo misija iš Europos parlamento, jie tyrė situaciją Saharoje E, kalbėsiu su vairiai žmonėmis. Tai, kas atsitiko praėjusi kova, tai neatspindi bendros mūsų šalies politikos. Bet problema yra ta, kad kad e, yra atitinkamas vizitų koordinavimas. E, Ir dabar, kai aš kalbu čia, e, jums, su jumis yra e, tam tikri Europos parlamento nariai, kurie šiuo metu, kaip tik šiuo metu, yra Saharoje. Ir e, net jeigu jūs pažiūrėsite į tam tikrus tinklapius, aš, pavyzdžiui, net pasižiūrėjau į, į nuotraukas tų Europos parlamento narių, kurie dabar yra Saharoje. Taigi, aš dar kartą noriu pabrėžti, kad mes e, vykdome atvirų durų politiką. 22 delegacijos praėjusiais metais apsilankė Saharoje. E, šiemet vėlgi yra daug tų delegacijų, netgi atvyko žurnalistų delegacija, e, netgi buvo tarptautinės moterų žiniasklaidos fondo delegacija, kuri lankėsi. Kodėl mes vykdome atvirų durų politiką? Todėl, kad mes neturime ko slėpti. Jeigu yra kažkokios problemos, mes dirbame e, ties tų problemų sprendimais. E, ekonomikos e, vystimosi e, komitetai dabar kaip tik dirba ties tuo, vysto naują Saharos vystimosi modelį e, per praėjusius, per pastaruosius 30 metų mes apie 90 milijardų durhemų investavome e, kovodami su skurdu Saharos regione. Mes investuojame į e, atitinkamas e, e kasybos įmonės e, Saharos regione, kad sukurtume darbo vietas e, vietos gyventojams. Ir yra e, nesenos studijos, e, kuriuose yra kalbama apie e, natūralių gamtinių išteklių panaudojimą Saharoje ir e, tų išteklių poveikį visam regionui. Pavyzdžiui, e, vienas iš tų išteklių yra e, geriamas vanduo, 95 procentai išteklių jisai sudaro. E, 29 procentai skurdžiai gyvenančių žmonių 1975 metais buvo e, e, Saharoje. Dabar yra mažiau negu 7 procentai žemiau skurdo ribos gyvenančių žmonių. Taigi mes e, statome uostus, mes investuojame į žuvininkystę, žvejybą. Jūs ir jums suteikėme galimybės apsilankyti Saharos regione. Jeigu kažkas įvyko m, mm, e, praeitįje, tai jau įvyko, bet mes neturime ignoruoti bendros tendencijos, kad e, mes e, puoselėjame santykius su Europos Sąjunga ir ne, nepaisant kritikos, kurią išgirstame, mes siekiame konstruktyvaus dialogo, Tokia yra mūsų politika ir jeigu jūs norite apsilankyti Maroke, Maroko pietuose e, ir pamatyti, kas vyksta šiame regione, e, kiek yra investuojama, kiek investuojama į žmogiškosius išteklius, prašau atvykite. Aišku, e, negalime sakyti, kad mes sėkmingai sprendžiame visas problemas dėl to ir dirba ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas E, jūs taip pat žinote, kad, kad e, Saharos regione yra 87 e, savivaldos organizacijos ir vietos gyventojų atstovai, atskirų grupių atstovai dalyvauja vystant atitinkamus projektus. Taip pat iš Saharos regionų yra parlamentarų Maroko parlamente ir jie taip pat gali priimti sprendimus e, susijusius su gamtiniais ištekliais, bet aišku, e, tie gamtiniai ištekliai nepadės išspręsti, vien tik gamtiniai ištekliai nepadės išspręsti visų ekonominių ir socialinių problemų. Mes manome, kad visos Maroko dalis, visi regionai turėtų turėti naudos iš gamtinių išteklių, todėl mes taikome bendrą politiką visiems. Toliau kalbant apie teisę streikuoti. Taip, iš tiesų mes išleidome įstatymą susijusi su šia teise, e, bet praktikoje e, niekas neprieštarauja šiai teisiai ir e, vyriausybė viešai sako, kad mes palaikome streikų kultūrą, streikus. Praėjusiais metais 345 streikai įvyko E, palyginus su 2011 metais streikų, streikų skaičių sumažėjo, bet jie vyko ir mes vystome socialinį dialogą su profsąjungomis, su e, darbuotojų organizacijomis ir tas dialogas padeda mums spręsti problemas e, ir tos problemos sprendžiamos ne tik teisėkuros lygmenyje, bet ir kito, kitose lygmenyse. Uh, Galiu e, pateikti Jums vienos iniciatyvos pavyzdį. Ta in, in, iniciatyva susijusi su pagalba sveikatos apsaugai. E, čia mes padedame e, ak, skurdžiai gyvenantiems žmonėms. Apie 8 milijonai skurdžiai gyvenančių marokiečių gali naudotis nauja sveikatos apsaugos sistema ir spręsti savo sveikatos problemas. Ačiū. Dėkuoju. Dabar Žodis ponai Ferdžiani, penkias minutės. Okay, thank you. Uh, I think I'm going to start about uh, the issue of the independent. Dėkuoju. Dėl teismų nepriklausomybės. Galiu kalbėti apie tai dabar, be jokių problemų. Mes nenorėtume, kad vyriausybė kištusi, kai, kalb, kai sprendžiama teismų nepriklausomybės klausimas. Mes kviečiame teismus atstovus pačius, kad tie žmonės, kurie siekia tos nepriklausomybės patys, pateiktų suprantamą formą, kokios po, kokio paučio nepriklausomybės norima, nes tų formų gali būti daug. Mes nu, prašome, kad būtų pateiktas toks modelis, kuris padėtų tinkamai apsaugoti pilietį tuo atveju, jeigu teisėjas suklysta. Mes nepakeitėme tų teisėjų, tebe dirba tie žmonės, kurie buvo įgyję tam tikrus įgūdžius e, senojo režimo metu, to korupcinio režimo metu ir panašiai. Ir komitetas komitete dirba penki vyriausi teisėjai. Ir tuomet neaišku, kaip elgtis, jeigu teisėjas suklysta. Galbūt, pavyzdžiui, teisėjų galima pasakyti, kad jūs būsite priverstas anksčiau išeiti į pensiją. Yra be abejo ir kitų variantų kai mes kalbame teismų nepriklausomybę, mes nes neginčiam, ji reikalinga, mes tik sakom štai ką, mums reikia tokio modelio jų nepriklausomybės, kad žmonės būtų apsaugoti, jeigu nutinka kažkas ne visai gero, jeigu teisėjas padaro klaidą ar prasižengia. Be kita ko, Tunise vyksta nemažai problemų susijusių su verslo visuomenė. Verslo visuomenė e, pasisakė už tai, kad būtų įsteigta tik teisminio tyrimo teisėjo pareigybė, bet tai yra vienintelis žmogus, vienas žmogus, kuris interpretuoja įstatymą taip, kaip nori. Ir tol, kol nėra įrodymų, kad, pažiūrėjau, teisėjas paėmė kyšį ar pasižengė kitaip, jūs nieko negalite jam padaryti. Jis tiesiog vykdo savo pareigas taip, kaip jis supranta jas. Ir Tunisė jau tokio pobūdžio praktikos jau yra. Tiesiog būna taip, kad teismų procesas net neprasideda, net jeigu tas tyrimas vyksta metus ar dviejus. Tai štai, kad teismų sistema būtų nepriklausoma Iš tikrųjų, dėl to jokių problemų nėra. Tiesiog šio, šito reikalauja tokia asociacija, kuri neatstovauja visiems teisėjais, bet me, kita vertus mes turime įsiklausyti tą išreikštą nuomonę. Teismų nepriklausomybės principo reikalingumo mes neginčiame. Tiesiog reikia įsiaiškinti, kaip geriausia tą nepriklausomybę įgyvendinti. Tuo pat metu mes turime pasirinkti tą teisingą modelį. Ir Rumuniją, pavyzdžiui, matėm iš pat pradžių, kasgi įvyko. Įvyko nemažai klaidų. Mes norime pasirinkti teisingą modelį, tinkamą modelį. Ir nenorėtume, kad būtų čia kokio nors vyriausybės kišimosi. Tai štai tik apie teismų reformą. Dar vienas dalykas. Buvo kalbama apie demokratiją ir su juo su, su susijusius aspektus. Buvo sakoma, kad mes neva atėmė valdžią visokiais būdais, demokratiškais ar gal nedemokratiškais Tunise. Aš negaliu su tuo sutikti, man tai neprimtina. Arba jūs pateikite įrodymus, arba geriau taip nesakyti, nes um, mes esam pasirengę išklausyti visus. Matėme, kad Tunise rinkimai buvo skaidrus ir teisingi. Dar vienas dalykas, kuris yra iš tikrųjų svarbus. Labai svarbu, kad jūs pabandytumėte atsistoti į mūsų vietą, o mes, kad sugebėtume atsistoti į jūsų vietą. Tuomet gal komunikacija būtų sklaidesnė, sklandesnė. Mes nesiekėme klonuoti jūsų idėjų ar idealų. Ne, mes tiesiog norime klausyti dėl demokratijos problemų mums nekyla. Tai yra vakarietiškas produktas ir mums jis tinka, mes jį galime pritaikyti savo. Tačiau tuo pat metu mes negalime priimti tokių dalykų, kurie suardytų mūsų vertybių sistemą. Mes turime apsaugoti savo tikėjimo sistemą. Europoje, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje yra tokia situacija, kad karalienė yra valstybės ir bažnyčios vadovė. Apie tai niekas nediskutuoja, dėl to niekas nesiginčia, taip yra ilgą laiką. Mes pas save turime ne tokią pat sistemą, bet turime, pavyzdžiui, daug e, tradicijų. Jeigu kažkas išeidinėja mūsų pranašą, mes negalime su tuo sutikti. Mes, pavyzdžiui, seksualumą vertame visiškai kitaip. Homoseksualumo klausimą irgi sprendžiame kitaip. Tai yra seksualumas, homoseksualumas tai yra privatis sfera mes nekeliam dėl tų problemų. Jūsgi matėte, kas vyko Prancūzijoje. E, kokia, kok, koks buvo klausimas dėl gėjų vedybų. Kokia kampanija vyko. Tiesiog turime suprasti, kad mes ne vienodi, egzistuoja skirtybės ir turime tiesiog gerbti vieni kitus. 5 minutės. 5 minutės. Yeah. Penkios minutės, ponė Laktat. Pasistengsiu, sako kalbėtojas. Pirmiausia, atsakysiu jūsų pirmą klausimą. Jūs kalbėjote apie šariatą ir žmogaus teisės. Galvėjo suderinti tuos du dalykus. Egipto konstitucijoje 71 metais buvo kalba apie tai, kad vyrauja šariato teisė. Tačiau daug kas, daug kas buvo pritaikoma prie šitų nuostatų, tačiau vakariečiai ne visai supranta, kas yra šariatas. Ir čia pabandysiu atsakyti jums gerbiama parlamentarė. Šari, ša, šariatas yra rinkinys taisyklių, kurias galima interpretuoti. Tai yra rinkinys to, ką pasakė e, pranašas Mahometas ir tai svarbu išsiaiškinti, yra, kokia yra vieta ir koks laikas. E, pavyzdžiui, vienaip dalykai buvo interpretuojami vykę prieš 200 metų, kitaip jie interpretuojami dabar vienoje šalyje galiojančios taisyklės kitaip yra interpretuojamos kitoje. Tad kaip suprasti šariato įstatymą? Daug tiek politika, tiek valdysena, tiek parlamentai, tiek pramonė, tiek ekonomika, tiek fiskaliniai klausimai yra tos rytis, kur nėra šariato klausimų. Egzistuoja tam tikros vertybės, mes remiamės vietos ir laiko kriterijais ir jūs interpretuojate tam tikras idėjas, kurios padeda jūsų teisės aktų leidėjams, jūsų vyriausybėms, kad jos kai galėtų tinkamai interpretuoti šariatą. Antras dalykas. Jūs kalbėjote apie mažumų teisės. Be abejo, jų teisės neturi būti pažeidinėjimus. Mes galime diskutuoti apie atskirus incidentus, tačiau mes turime didžiulę E, problemų paveldėtų iš ateities, iš praeities atsiprašau, nes buvo daug dalykų, kurie e, buvo problemiški, buvo korupcijos atveju, buvo visokiausių incidentų, be abejo. Tad aš manau, kad dabar galime teikti, kad buvo, yra įrodymų apie tai, kad prezidento, pavyzdžiui, tam tikra įkurta struktūra tikrino viską, faksus ten ir, ir kitokius pobūdžio dokumentus. Apie kitas šalis kalbėti negaliu, žinau, apie savo šalį ir kalbu apie ją. E, bažnyčių statyba Egipte buvo irgi jautrus klausimas, nes Egipte reikėdavo gauti leidimą, o tą leidimą bažnyčių, statyti bažnyčią suteikdavo prezidento kanceliarija. Mes numatėme konstitucijoje, kad vyriausybė nebeturi galimybės išduoti leidimus statyti bažnyčiai. Dabar tą daro E, vietos savivaldos e, struktūros, lygiai taip pat kaip Junktinėje karalystėje. Savivaldybė sprendžia pagal tam tikrus skaičiavimus, kur leisi statyti bažnyčią, kokio dydžio ir panašiai, remiamasi ne ideologiniais dalykais, o paprasčiausiais skaičiavimais. Taigi, jeigu jūs manote, kad yra geresnių būdų spręsti šią problemą, tai pasidalinkite. Galbūt mums tas modelis irgi tiktų. Aš atsivauju musulmonų brolyjei. Mes turime projektą Renesansas, mes jį vykdome. Ir mes teikiame patarimus susijusius su reformomis prezidentui ir kitiems. Dauguma mūsų patarimo yra susijęs su geriausios praktikos pavyzdžiais visame pasaulyje. Na ir paskutinis dalykas - demokratija. Mes turime tam tikrą islamo supratimą. Ir matome, kad tai yra suderinama su demokratija. Islame yra numatyta uh, tam tikros taisyklės su demokratija, yra suderinamos. Yra visokio pobūdžio demokratijos, parlamentinės, piliečių demokratijos ir taip toliau ir panašiai. Mes tikime parlamentinę sistemą. Tačiau mes manome, kad prezidento ir parlamento valdžios pusiausvyra yra irgi visai neblogas dalykas. Turi egzistuoti partijos, kurios turi būti pakankamai brandžios, kad atsirastų parlamentinė sistema. Mes būtent čia krypti, krypti esame pasirinkę. Kiti klausimai. Mes esame informacijos teikėjai. Kalbėjom apie žiniasklaidą. Aš kalbėjau apie mūsų žiniasklaidą. Apie kitą žiniasklaidą kalbėti negaliu mm, žinau puikiai žiniasklaidos sektorių, žinau, kaip dirba žurnalistai. Galbūt mano vertinimas yra pernelyg asmeniškas, tačiau jeigu esate politikas, negalite pasitikėti kitų žiniomis. Aš tiesiog sakiau būti budriems, aš nesakiau jų neklausyti visiškai, tiesiog būkit budrus. E, jūs turite turėti tuos žmonės, kurie būtų atsakingi už informacijos rinkimą. Tiesiog kartais mūsų informacija nepa, nepateikiama. Kartais informacija nepateikiama dėl to, kad neišeina to padaryti. Lygiai taip pat su Facebook, lygiai taip pat su Twitter. Neiš, tai yra nekontroliuojamas informacijos šaltinis. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką. Visos organizacijos Egipte yra labai politizuotos, anksčiau taip nebuvo. Daugelis iš mūsų iš to negauna jokios naudos, tačiau mūsų organizacijose mes turime tokių žmonių, kurie žvelgia į kitus, na, šiek tiek per konspiracijos teorijos prizmę sakoma, kad labiausiai įsiauglė išsilavinę žmonės gyvena vakaruose. Tiesiog mes tengiame savo srityje dirbti. Aš sakiau, kad būtina yra kurti ir statyti pasikeimo tiltus, kad atsirastų pasikeitimai. Tačiau jūs irgi savo ruoštų turite tą daryti. Lygiai kaip tą daryti turime mes. Ir labai greitai duočiau pasakyti, atsakyti paskutinius klausimus. Dauguma jūsų pateiktos informacijos yra neteisinga. Beveik šimtas procentų jūsų pateiktos informacijos yra neteisinga. Ar mes, žit, ar mes pažįstame arabų pasaulį? Taip, be abejo. Dabar e, visuomenėje egzistuoja tokia tendencija, kad nebenorima priklausyti musulmonų brolyje, bent jau Egipte. Tačiau kiti masto kitaip mes matome, kokie vyksta vyriausybiniai pasikeitimai. Tiesiog žmonės žino, kad ateiti vyriausybė dabar būtų politinė savižudybė. Tačiau reikia žinoti taip pat, koks yra mūsų paveldas. Ir tas politinis paveldas daugiausiai sukauptas vakaruose. Aš kalbu apie biurokratinės grinai žinias. Būtina suprasti, kaip veikia demokratinė valdysena ir kaip tuos visus bendrus principus pasitelkti, šali, pasitelkti šalies valdybę. Mums trūksta šių žinių. Vėlgi, daug informacijos, daug tas informacijas e, apie e, mūsų organizaciją Egipte, e, musulmonų brolyje yra plati organizacija veikianti 25 metus. Be abejo, mes turime universitetus, klubus ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, remkitės faktais, nes jeigu neturite faktų, faktiškai neturite informacijos. Ir paskutinis dalykas, dėl geresnių santykių kūrimo. Aš manau, kad mums būtina labiau žinoti tą kultūrinį konservatizmą. Musulmonų brolė nėra superliberali organizacija ten daug konservatyvių žmonių. Tačiau vėlgi būtina palaukti ir stebėti, kaip jį kiklosis toliau. Ačiū. E, Dėkoju. E, dabar pasisakys pranešėja. E, dėkoju, aš kalbėsiu labai trumpai, kaip manęs ir e, prašėte. Galbūt šita diskusija yra pirmas žingsnis į pasitikėjimą tarp ES ir naujo arabų pas, e, pasaulio. Ponas Panseri, pirmininkas, kalbėjo apie teisminės sistemos nepriklausomumą ir apie tai, kad ES rėmė e, Šiaurės Afrikos šalis ir galėtų remti jas dar labiau šiame procese. Taip pat buvo kalbama apie reformų poveikį, ypač apie teisės sistemos reformų poreikį. E, ponas, e, tai, ką pasakė ponas Panserį, jis pabrėžė, kad reiktų aiškiai apibrėžti, kas yra politinis islamas. Jis e, pateikia e, tą apibrėžti, kaip e, šią savoką supranta vakarų politikai kas yra anot jų tas politinis islamas. Ponas Elkhalfi kalbėjo apie Maroką kaip apie pavyzdį. Many Arab countries couldn't sustain going through the Arab Spring phase. He said that Morocco. Jis e, kalbėjo apie tai, kad Marokas e, turėtų e, siekti pažangos, kad dar vyksta procesas. Taip pat jisai kalba apie tai, kad Marokas yra pavyzdys, kuriuo galėtų sekti kitos arabų šalis, e, kalbėdamas apie e, spaudos laisvę Marokė, jisai sakė, kad nėra žurnalistų, kurie yra įkalinti, kad buvo nuveikta labai daug šioje srityje. Jisai taip pat kalbėjo apie atvirų durų politiką. Ponas Faržani taip pat kalbėjo, kad e, yra dabar pereinamasis procesas nuo diktatūros iki demokratinės valstybės.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 uh, supporters of Mubarak and many dictators in the, in, in the Arab world uh, for the past decades. And he said, this is a process, we're in the middle of it. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Euh, le, le travail reprendra à deux heures et demie et sous la présidente Madame Neyer. Bon appétit à tous.